Prašom sėstis. Norėčiau pranešti, kad Kazakstano prezidentas Nazarbaevas ir e, pirmininkas Baroso e, spalio 9 dieną Briuselėje nusprendė e, pozityviai dėl dėrybų siekiančių praplėsti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. Pradinis projektas mums bus dar šiais metais pateiktas susipažinti. Ir e, bus prašoma mūsų pritarimo, pritarimo padarytoms išvadoms. Manau, jog tai reiškia, kad reikės nagrinėti šį klausimą, galvojant, prisimint 12 metus ir varonienės ašton rekomendacijas. Manau, kad grįšime prie tų rekomendacijų, kai nagrindėsime pasiūlymus, ar kas nors prieštarauja tam ir protokolui. Ne. Tuomet periname prie asociacijos sutarimo e, su Moldovos Respublika. siūlyčiau ketvirtą ir penktą punktų sukeisti vietomis. Pagrindinį sprendimą priimkime pradžioje. Ar kas nors prieš? O po to balsuosime dėl rezoliucijos ir pakeitimų. Ar tinka? Pone Užtrevičiu, ar norite ką nors pasakyti? Gerbiamas pirmininkė kolegos, ponios ir ponai, aš jūsų prašau pritarti šiam labai svarbiam susitarimui dėl e, rekomendacijos projekto, dėl tarybos sprendimo projekto, dėl valstybių narių ir Moldovos Respublikos e, e, susitarimo. Aš manau, kad mes esame pasirengę pritarti uh, šiai e, e, teisėkuros rekomendacijai ir prašau jūsų balsuoti už. Gerai. E, Periname prie teisėkuros rezoliucijos. Turime pasakyti taip ne ar susilaikyti ir siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Asociacijos susitarimas su Moldovos Respublika mm, patvirtintas mūsų 44 balsavo už, 3 prieš, niekas nesusilaikė, sveikinu pranešėją. Tikimės, kad pagal asociacijos tarimą su Moldova vyks e, geras bendradarbiavimas ir mes paremsime šią šalį jos darbuose. Kitas darbo tvarkės klausimas e, dabar bus nagrinėjimas ir pereims pirmininkavimą ponas Plenkovičius.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 Vamos con el paragraf 1. E, pirmoji pastraipa. Pranešimą balsuojame. Antrasis kompromisas. Atsiprašau. Pirmą kartą vadovauju balsavimui. Rankos pakėlimu. Kas už? Prieš. E, pritarta. 25 atkrenta, 26 taip pat, 27 taip pat, 28 taip pat. 29, 30, 32 atkrenta, 31. Kas už? Patvirtintas. 33. Balsuojame. Kas už? Prieš. Atkrito. 34. Trečioji pastraipa. Balsuojame. Kas už? Prieš. E, prieš. Nubalsuota. Atmestas. E, žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuojame, kas už. Patvirtintas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame, kas už. Prieš. Atmesta. 35 pakeitimas. Atkrito antroji dalis atmesta. Dėl antros dalies balsuojame. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29 prieš 26 už. Šešdešimt penktasis atkrenta, šešdešimt penktasis taip pat, trečiasis kompromisas. Balsuojame, kas už. Patvirtintas. Jis patvirtinta. Labai atsiprašau, tikrai pirmą kartą balsuojame. Trečiasis kompromisas. Balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 36, 7, 38, 39 atkrentas, atkrenta 45, taip pat 40, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 41 balsuojame, kas už, prieš, susilaikė, atkrito, atmestas, 42 kas už, prieš, atmestas. 43 kas už, prieš, atmestas. Balsuokime dar kartą elektroniškai. priimtas. Reikia aiškiai kelti rankas. 44. Balsuojame kas už. Prieš. Priimtas. 46. Pirmoji dalis. Kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, atmestas. Aštuntoji pastraipė, 47 kas už, prieš, atmestas. Dar kartą balsuojame. Balsavimas baigtas. Rimtas. 48. Balsuojame, kas už. Prieš. 49. Kas už. Prieš. Rimtas. Ne, reikia pasitikrinti. Priimtas. 51. Balsuojame kas už. Prieš. Priimtas. 52. Balsuojame už. Prieš. Priimtas. Pirm, o žodinis pakeitimas pirmasis. Balsuojame kas už. Prieš. Priimtas. E, ketvirtasis kompromisas. Balsuojame kas už. Prieš. Prieš priimtas. 53, 54, 55, 56, 57 atkrenta, dabar 58. Balsuojame kas už. Prieš. Priimtas. 59 e, už. Prieš. Priimtas. 60 už prieš, priimtas. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, priimtas. 61, 62, 3, 64 atkrenta, 66 kas už, prieš, priimtas. Šeštasis kompromisas, kas už, prieš priimtas. 69 toliau, visi kiti atkrito, balsuojame dėl 69 už, prieš, atkrenta, atmestas. 70 pirmoji dalis, kas už, prieš, priimta, antroji dalis už, prieš prieš, priimta. 71. Kas už, prieš, priimta. 72. Už, prieš, priimta 72 e, atkrenta. Ir dabar suteiksiu žodį kolegai Auštrevičiui. Pirmininkė, norėčiau pono Pridos ir ponios Makoviai pakeitimui pritarti ir prašau balsuoti už. Už 73 pakeitimą. No, 73, no? Sì. Vale, pues votamos. It's amendment 73. Kalbu apie 73 pakeitimą. Prašyčiau balsuoti už. Pues la 73. 73. Kas balsu, balsuojame už, prieš. E, balsuosime dar elektroniškai, pasitikrinsime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimtas. 74. Kas už? Prieš. Priimtas. 75. Balsuojame. Kas už? Prieš. Priimtas. Aštuntasis kompromisas. Balsuojame. Kas už? Prieš priimtas. 26. Atkrenta šis pakeitimas. Iki 80 visi pakeitimai atkrenta. Balsuojame dėl 80. Kas už? Prieš. Priimtas. Balsuojame elektroniškai. E, baigiame balsavimą. Priimtas. 81. Kas už? Prieš. Priimtas. Septintasis kompromisas. Balsuojame, kas už. Prieš. Priimtas. E, atkrenta visi iki 90 pakeitimo. Kas už. Prieš. Priimtas. 91. Kas už. Prieš priimtas. 97. Kas už, prieš, atmestas. 98. Pirmoji dalis. Reikia balsuoti dėl antros dalies. Kas už, prieš, Antroji dalis. Dėl antrosios balsuojame. E, dar kartą balsuojame. Kas už? Antroji dalis. Prieš. Atmesta. 99. Kas už? Prieš. Priimtas. Atmestas, atsiprašau, sako pirmininkas. Ketvirtasis. Kas už? Prieš. Atmestas. Penktasis už, prieš, atmestas. Šeštasis, kas už, prieš, priimtas. Septintasis, už, prieš, atmestas. Aštuntasis, už, prieš, prieš priimtas. Devintasis už, prieš, priimtas. Dešimtasis už, prieš, priimtas. Vienuoliktasis už, prieš, priimtas. Dvyliktasis už, prieš, priimtas. Tryliktasis. Už. Prieš. Reikia pasitikrinti. Balsuojame. Patvirtintas. Keturioliktasis už. Prieš. Atmestas. Penkioliktasis. Už. Prieš. Atmestas. Keturioliktasis. Pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Dėl 15 jau balsavome, 16 dabar kas už. Prieš. E, priimtas. 17. Pasitikrinkime. Gerai. 16. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Septynioliktasis. Kas už? Prieš. Priimtas. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš. Prieš priimtas. Visi kiti pakeitimai atkrenta ir dabar balsuosime už 22. Kas už, kas prieš. Atmesta. Dabar 23. Kas už, kas prieš. Panašu, kad balsuota teigiamai už šį pakeitimą. Dabar 24 už, prieš, atmesta. Aiškinamoji dalis e, numeris vienas, e, kas už, prieš, patvirtinta. Dabar antrasis pakeitimas, už, prieš, patvirtinta. Trečiasis, už, prieš, patvirtinta. Dabar inta nuomonė pirmoji dalis už, prieš, patvirtinta. Inta 2 pakeitimas, jis atkrenta. Dabar trečiasis pakeitimas už, prieš, patvirtinta. Dabar ketvirtasis už, prieš, patvirtinta. Penktasis, kas balsuojate už, prieš, atmesta. Šeštasis, kas balsuojate už. Pa, patikrinsime elektroninio balsavimo būdu. Balsuojame dėl penktojo, inta 5 pakeitimas. Balsuokime elektroniškai. Šis pakeitimas atkrenta. Dabar inta 6 už, prieš, atmesta. Inta 7 už, prieš, atmesta. Dėl septintojo balsuokime elektroniniu būdu. Inta septyni. Patvirtintas šis pakeitimas. O dėl INTA 6 galime taip pat balsuoti elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Patvirtintas šis pakeitimas. Dabar aštuntasis pakeitimas, už septintąjį jau balsavome, tad dabar inta aštuonikas už, prieš, patvirtinta, inta devynikas už, prieš, patvirtinta, inta dešimt už, prieš, patvirtinta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu už visą pranešimą. Balsuoti pradedame. Patvirtinta. Na ir Jau baigėme balsuoti, atleiskite, jeigu buvo kažkokių klaidelių, nes man tai buvo pirmas kartas. Muchas gracias. Empezamos en un minuto o dos minutos. Pradėsime darbą po minutėlės ar dviejų. Vamos a empezar en un minuto. Tenemos a la señora. Na, jau visai netrukus pradėsime darbą. Pas mus yra atvykusi Gruzijos teisingumo ministrė ir prašau visų susikaupti darbui, nes jau netrukus pradėsime. Kviečiu visus užimti savo vietas. vamos a tener un intercambio de puntos de vista con la señora Tea. Na ir netrukus e, diskutuosime su ponė Tėja Cilukijani, ji yra Gruzijos teisingumo ministrė. Tad man tikrai didžiulė garbė ir malonumas turėti šiandieną pas mus tokią viešnę, Gruzijos teisingumo ministrę. Tad Norėčiau pasakyti štai ką. Jau prieš metus keitėmės nuomonėmis su jumis ir jūs informavote mus apie Gruzijos vyriausybės reformą susijusią su teisingumo sistema ir su jos įgyvendinimu, taip pat nebaudžiamumo e, klausimais. Ir vyko įvairiausių renginių. E, Birželio mėnesį Gruzija ir ES pasirašė asociacijos susitarimą, jį ratifikavo jūsų parlamentas. Ir Taip pat buvo pasiekta pažangos susijusios su vizų sistemų suderinimu, taip pat žmogaus teisų programos pasiekė nemažo progreso. Liepos mėnesį sustikome su specialiuoju ambasadoriu Tomas Hamandas ir jo nuomonė, e, jis pasiekė nemažai pažangos, Gruzija pasiekė nemažai pažangos, įgyvendino daug rekomendacijų ir Per pastaruosius keletą mėnesių taip pat buvo tokių atvejų, kai, e, pavyzdžiui, buvo pateikti kaltinimai būsiems prezidentams ir iš esmės turiu pasakyti, kad mes pasitikime Gruzijos teisingumo sistema, net nebejoju, kad ji tinkamai funkcionuos, nustatant ar kai kurie pareigūnai yra kalti ar ne. Tie procesai Gruzijoje yra atidžiai stebimi, tai yra daroma ir parlamento narių ir manome, kad geriausias būdas užtikrinti sėkmingą funkcionavimą yra pasitikėjimas. Tad dabar norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą ir suteikiu žodį mūsų viešniai Teicų Lukijanė. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai. Man tikrai didžiulė garbė šiandien pasisakyti Europos parlamento užsienio reikalų komiteto posėdėje. Taip pat man tai yra ir puikiai galimybė, nes galima įvertinti e, Gruzijos pasiektą pažangą, susijusią taip pat su europinėmis ambicijomis. Na ir prieš vienerius metus aš jau dalyvavau jūsų posėdėje, ten aiškinau, kaip Gruzija įgyvenins reformas reikalingas uh, E, integraciją į Europos Sąjungą. Ir tada e, iš ties mane itin padrasino e, pono Elmabroko išvados, Tad nusprendžiau dar kartą atvykti pas Jūs ir padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę dar kartą pasisakyti. Tikrai labai džiugu, kad turiu galimybę su Jumis kalbėti apie pas mus vykstančias reformas susijusias su asociacijos susitarimo įgyvendinimu, taip pat e, vizų liberalizavimo veiksmų planu ir taip toliau įdomu e, daugiau sužinoti ir apie ES normatyvinius įgaliojimus, nes visa tai yra labai svarbu mūsų šaliai ir pabandysiu paaiškinti išsameu. Asociacijos susitarimas su Gruzija reiškia tai, kad yra išplečiamos ES e, reguliavimo e, ribos teisinės, institucinės ribos ir įgyvendinant asociacijos susitarimą tas atskirimas tarp ES ir Gruzijos dar labiau sumažės. Labai svarbu toliau konsoliduoti demokratiją Gruzijoje ir užtikrinti, kad Gruzija taptų stabilesnė šalimi. Ir tikimės, kad taip pat tapsime puikiu pavyzdžiu tame regione, demokratijos pavyzdžiu, nes iš ties tai yra regionas apimantis daug spalvingų šalių, tokių kaip Irakas, Sirija ar Ukraina. Labai svarbu užtikrinti ir saugumą bei stabilumą Gruzijoje ir taip pat tinkamą tvarką, kalbant apie e, Europinio projekto įgyvendinimą. Turiu pasakyti, kad e, Gruzija sudaro galimybės įvertinti pasiekti pažangą ir Europos Sąjunga iš ties e, daug pasiekė demokratijos e, srityje, ta tai yra puikus pavyzdys mūsų šaliai ir mes suvokėme, kad mūsų šalis turi eiti Europos link, mes turime taip pat įgyvendinti savo pažadus ir įsipareigojimus, taip pat laikytis ES e, taisyklių susijusių su gera valdysena, teisės viršenybė, žmogaus teisėmis ir teisingumu ir užtikrinti e, sąžiningus teismo procesus. Na ir asociacijos sustarimo pasirašymas yra labai svarbus žingsnis į priekį. E, tai sukūrė e, svarb, svarbę asociaciją, politinę asociaciją su Europos Sąjunga. Tad dėl šios priežasties mūsų ryšiai tampa labiau tokio vidinio pobūdžio, tai jau nėra vien tik išoriniai ryšiai. Ir kalbant apie asociacijos susitarimo e, taikymą nuo šių metų rugsėjo mėnesio, labai daug ES standartų, politikos ir e, reguliavimo elementų tampa mūsų e, šalies valdymo dalimi, mūsų šalyje vykstančių reformų dalimi. Ir turiu pasakyti, kad sustarimo ratifikavimas iš mūsų pusės nebuvo vienintelis tikslas. Tai yra tik tam tikra pradžia, kuri e, padės pasiekti funkcionalę, funkcionuojančią demokratiją, institucinę demokratiją Gruzijoje. Ir asociacijos sustarimo įgyvendinimas yra labai svarbus, kalbant apie vykstančius procesus. Tad mes jau parengėme visus reikalingus institucinius elementus ir vyriausybė taip pat pagerino vidinio koordinavimo mechanizmus, taip pat parengė nacionalinius veiksmų planus susijusius su asociacijos susitarimo įgyvendinimu ir taip pat trijų metų veiksmų planą susijusi su e, glaudaus bendradarbiavimo ir visas pusiškos laisvosios prekybos susitarimu. E, na ir mūsų premjeras taip pat asmeniškai stebi vykstančius procesus, vykstantį asociacijos sustarimo įgyvendinimą. Na, o kalbant apie mūsų įsipareigojimus, mes remiamės ES ir jos nariais. Tikimės jūsų techninės, finansinės pagalbos susijusios e, su reikalingų procesų įgyvendinimu ir taip toliau. Na ir pradėjau savo kalbą e, nuo mūsų įgyvendintų įsipareigojimų. Na ir kalbant apie vizų liberalizavimo veiksmų planą pirmąją fazę, tai tikrai puikus sėkmės pavyzdys. Praėjusiais metais pasisakydama čia, e, E, kalbėjau apie tai, kad mes tą vizų planą įgyvendinsime laiku ir šiandien galiu išdidžiai pasakyti, kad mums pavyko sėkmingai įgyvendinti pirmąją fazę, jau yra pradedami įgyvendinti antrosios fazės prioritetai. Ir mes esame pasirengę e, pasiekti visus užsibrieštus tikslus iki 15 metų viršūnių sustikimo Rygoje ir taip pat tikimės e, reikalingų ES sprendimų susijusių su antraja faze e, vizų liberalizavimo režime, kad tikimės, kad tai bus padaryta greitai, na, o kalbant apie gyvendinimo procesą, a, tikimės, kad bus pasiektas režimas, keliavimo režimas be vizų. Na ir a, Mm, tai yra labai svarbi politinė dimensija. Tikimės, kad tai taip pat padės užtikrinti, kad e, Gruzijos pasai taps patrauklus gyventojams iš okupuotų teritorijų. Ir mes taip pat be abejo suprantame, kad e, tos bendros vertybės ir principai, tokie kaip demokratija, teisės viršinybė, gera valdysena, skaidrumas, žmogaus teisės, yra labai svarbus elementai susiję su tolesnė pažanga. Tad dabar norėčiau toliau pakalbėti apie pagrindinius Gruzijos pasiekimus. E, dabar norėčiau šiek tiek paliesti rinkimų klausimą. E, kalbant apie parlamento rinkimus vykusius 12 metais, pri, pri, prezidento rinkimus 13 metais ir savivaldos rinkimus vykusius 14 metais. Turiu pasakyti, kad mums sėkmingai pavyko atsijėti E, e, tas valdančiasias politinės partijas ir daugiau nebėra susieta valstybė ir ta valdančioji politinė partija, tad kalbant apie centrinės rinkimų komisijos ir specialios darbo grupės pastangų, dabar valstybės pareigūnai jau nebėra įtakojami politinė prasme, jiems įtakos nedaro tie, tos politinės kampanijos ir mes e, taip pat sugebėjome užtikrinti, kad rinkimai rinkimų diena vyktų skaidriai, sąžininkai ir mums džiugu, kad e, tokie sąžiningi ir laisvi rinkimai Gruzijoje dabar jau yra įprasta praktika. Na, o kalbant apie e, Europos tarybos paskaltą pranešimą dėl 2014 m. savivaldos rinkimų. E, turiu pasakyti, kad jų vertinimas buvo itin pozityvus. Na, o kalbant apie sektoriaus reformas, e, apie geresnę funkcinę demokratiją Gruzijoje, labai svarbus yra atskaitomybės principai vyksta, e, teisingumo sektoriaus reformos, nes tai yra labai svarbus šios vyriausybės ir teisingumo ministerijos prioritetai. Ir jų vyksta trečioji teisingumo sistemos reformos banga. Ir dabar teisėjams yra labai skiriama daug dėmesio, jau praeisiais metais, kai čia pasisakiau, e, pasakojau apie pirmąją tą reformų banką, apie tai, kad labai svarbu iš teisinės sistemos pašalinti politikus ar kažkokius tai netinkamus asmenis ir taip tiesiog išlaisvinti teisėjų luomą nuo kažkokio tai išorinio spaudimo. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų įgyvendinta ir tinkama vertinimo sistema, taip pat būtų suteikti reikalingi įgaliojimai teisėjams ir Vakar buvo paskelbta e, ataskaita apie tą trečiąją reformų bangą ir vertinimas yra e, labai teigiamas. Žiūgu, kad Venecijos komisija taip teigiamai atsiliepia apie vykstančius procesus. Ir Taip pat yra rengiamas reikalingas dokumentas, kuris pristatys vykstančią reformą parlamentui. Na, o galimybę pasinaudoti teisingumo sistemą E, yra dar vienas iš mūsų prioritetų. Reikia užtikrinti tokios sistemos skaidrumą, atskaitomybę ir taip pat e, suteikti reikalingas garantijas šios ryties specialistams. Na ir dabar e, turiu pasakyti, kad šios ryties atstovai yra e, atskaitingi parlamentui Prokuratūros reforma yra dar vienas mūsų prioritetas, siekiant užtikrinti jos nešališkumą ir nepriklausomybę nuo politikų. Iš tikrųjų, prokuratūros įstatymas buvo pataisytas 13 gegužės mėnesį ir prokuratūros įgaliojimai priklausė Teisingumo ministerijai, dabar yra perduoti šalies generaliniam prokurorui. E, tai yra, po pusantrų metų dabar teisingumo ministrė, aš asmeniškai negaliu kištis į e, konkrečias baudžiamasias bylas. Tačiau aš e, galiu toliau kartu su šalies generaliniu prokuroru renkti gairės, kuriams vadovaujasi prokuratūra, remintis įstatymais ir derinant viską su tarptautinėmis žmogaus teisų nuostatos. Toliau lygių Aš taip pat e, dirbu su tarptautiniais teismais ir siekiame užtikrinti lygių gynybos teisių nuostatą. Ir teisė į sąžiningą ir teisingą teismą ir priemėme 2013 birželį atitinkamas nuostatas, taigi siekiame užtikrinti vienodas gynybos ir e, persekiojimo e, galimybių. Gruzijoje e, mes turime tokią e, sistemą, e, kuri užtikrina, jog prokuratūra yra tik viena iš proceso pusių. Ir mes turėjome tokią sistemą, pagal kurią prokuroras turėjo didesnius įgaliojimus ir didesnę galę negu gynyba, bet dabar užtikrinama, kad e, teismo salėje ir gynyba ir prokuratūra turi vienodas galės. Taigi padaryti pakeitimai Gruzijos um, teisės saugos sistemai. Mes neturime tokios sistemos kaip prisiekusiųjų teismas. Kažkuriuo metu, labai seniai prieš daug metų, turėjome tokios patirties um, Na ir dabar mes galvojame tokia sistema toliau e, remtis, bet turime derinti viską su dabartiniais tarptautiniais e, standartais. E, toliau galimybė paleisti už užstatą Mes imamės ir šioje srityje reformų, siekiame užtikrinti atitinkamą dėrybų dėl kaltinimo pripažinimo procesą. Mes įvedėme protokolo savoką ir dabar protokol, prokuratura privalo užtikrinti, jog būtų pateikiamas dėrybų su kaltinimo pripažinimo e, protokolas. E, toliau Lukustendi aukoms baudžiamosiose bylose tai buvo vienas iš pagrindinių mūsų ministerijos prioritetų ir tai susakiusi savo ankstesnėje kalboje. Ir mes dabar taikome Europos modernius aukų teisių standartus ir taip pat taikome uh, modernė tarptautinės teisės praktika 2014-aisiais Liepos mėnesį Gruzijos parlamentas rėmėsi keisdamas įstatymą 2012 Europos teisę ir remiantis tarptautinė praktika ir tarptautiniais teismų standartais. Mes toliau tęsime kovą su korupcija. Jūs žinote, kad e, nuo 2011 mes dalyvaujame vyriausybės partnerystėje ir siekiame įtvirtinti aukštus skaidrumo standartus ir apskritai aukštą valdysenos ir valdymo lygį. 2014 rūpjūtį e, Gruzija tapo e, GB stebėsenos tarybos nare. E, dabar yra taikomas atitinkamas stebėsenos mechanizmas įtraukiama pilietinė visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos. Tai tokia yra dabartinė sistema mes remiamės informacijos laisvės įstatymu. Nuo 13 rugsėjo yra privaloma pateikti viešąją informaciją, ją atskleisti ir e, pateikti elektroniniu formatu. Taip mes e, siekiame užtikrinti, kad mūsų valdžios struktūros dirbtų skaidriau ir veiksmingiau. Uh, Ir mes ir šioje srityje remiamės tarptautiniais standartais. Toliau E, pateikiančių informaciją apie korupciją asmenų apsauga. Tai yra svarbi e, kovos su korupcija mechanizmo dalis. Mes ir čia siekiame taikyti traptautinius standartus. Buvo priimti atitinkami kovos su korupcijos įstatymų pakeitimai, jie jau dabar įsigaliojo ir tai darant buvo remiamasi ir traptautinėmis teisės priemonėmis. Žmogaus teisės, kaip prieš porą minučių, sakė pirmininkas, pirmoji Gruzijos žmogaus teisų apsaugos strategija buvo patvirtinta 2014 balandį ir Liepą ir taip pat patvirtinta septynių metų strategija, nacionalinė žmogaus teisų apsaugos strategija, kuri apima įvairias organizacijas, taip pat ir nevyriausybinės organizacijas ir ši strategija paremta remiantis tarptautinių žmogaus teisų institucijų rekomendacijomis nevyriausybinėmis žmogaus teisų organizacijomis ir ES patarėjų Tomas Hammerberg, kuris dirba Gruzijoje. Toliau kovos su diskriminacija įstatymas. Tai buvo vienas iš mūsų didžiausių prioritėtų ir vienas kausmingiausių reformų. 2014 gegužės mėnesį buvo priimti įstatymai, kuriais dabar yra draudžiama diskriminuoti remiantis rasinę priklausomybę, kalba, etninė kilme, vedybiniu statusu ir taip toliau. Ir kalbama ir apie privačią, ir apie viešąją sritį. Bet kokia diskriminacijos forma pagal šį įstatymą - tiesioginė, netiesioginė ar daugybinė diskriminacija yra draudžiama. Baigdama pateiksiu statistinių duomenų kokie skundai yra pateikti Europos žmogaus teisų teismui e, dėl e, atvejų Gruzijoje, kad patys galėtumėte spręsti, kiek išaugo pasitikėjimas Gruzijos teisingumo sistema. Apie 200, maždaug toks pat e, skaičius skundų buvo pateikta 2010, 2011 ir 2012 metais. Pernai buvo pateikta tik 79 skundai ir e, šių metų pirmąją pusę buvo tik 50 skundų. E, tiek asmenų kreipėsi į Strasbūro teismą, nes e, jų teisės neužtikrinamos ir neginamos atitinkamai Gruzijoje. Taigi šie skaičiai rodo, kad demokratija ir įstatymo viršienybė Gruzijoje iš tikrųjų pasiekė pažangos ir nors dar reikia daug ką tobulinti Bet pažangos yra, taigi dar kartą priminsiu, kad mes atsižvelgsime jūsų rekomendacijas ir perduosiu tas rekomendacijas ir jūsų pastabas e, savo sostinėje, o dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus. Muchas gracias, señora ministra. Ahora vamos a tener un... Dėkuoju. E, ministrai, padiskutuosime su jumis. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Manikinui, kuris yra, Mamikinui, kuris yra pranešėjas. E, dėkuoju, gerbiama ministrė. Man labai malonu pasveikinti Jūs atvykusią Europos parlamentą e, pas mus į užsienio reikalų komitetą. Sveikiname kartu su kolegomis Jūs. E, dabar E, noriu pasakyti, kad jau susitikėse su, su ministre Tbilisyje, kai lankiausi ten, kaip pranešėjas rugsėjo pradžioje, siekiau nuvykęs išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta toje šalyje. Pradžioje norėčiau pasakyti, kad Gruzija e, žengė tuo keliu, e, kuriuo žengė mano šalis 95 metais, kai pasirašė e, asociacijos sutarimą su Europos Sąjunga ir mm, paskui ketvirtaisiais įstojo į Europos Sąjungą. Gruzija labai greitai e, tobulina savo, sparčiai tobulina savo teisės teismų sistemą. Egzistuoja Gruzijoje įvairios politinės nuomonės, bet tarptautiniai stebėtojai pastebėjo, kad e, Gruzija yra pasiekusi pažangos. Taip, aš, aš esu girdėjusi apie selektyvų teisingumą jo apraiškas Gruzijoje, tačiau mes taip pat negalime paneigti pasiektos pažangos jūsų šalyje. Gerbiami kolegos, e, Gruzija nėra šalis, kuri staiga be jokios priežasties pradėjo žengti Europos integracijos keliu. Gruzija yra šalis, kuri e, prieš šešerius metus patyrė karą. Šalies teritorija tebėra padalyta. Ir man kaip pranešėjui, taip pat mano frakcijai, socialdemokratams, yra labai svarbu teritorinis vientisumas. Mes e, jūs remsime. Kai kalbame apie teismų sistemą, turime padėti Gruzijai ne tik kalbėdami gražius e, žodžius ar naud... vadinti, laikyti Gruziją atpirkimo ožiu. Tai, apie ką pasakojo ministrė, yra rezultatas tų darbų, kuriuos atliko žmonės, tam tikra grupė žmonių. Taip, teismai Gruzijoje nepriklausomi, kiek tai įmanoma užtikrinti šalyje, kurioje, kuri yra teisinė valstybė. Sociologiniai duomenys rodo, kad nežiūrint skirtingų požiūrių, nuomonių, e, Gruzijos žmonės pasitikė teisingumo sistema ir kas met ir kas mėnesį tas pasitikėjimas stiprėja. Mes galime tik tai pasveikinti jūs pasiekus tokių rezultatų. E, pono Tomo Hamenbergo ataskaita, jo pasiekimai taip pat turi būti įvertinti tai yra labai naudinga Gruzijai. Aš norėčiau e, Norėčiau Jums pasakyti, ką patyriau e, Tbilisyje. Susitikau su įvairiais politikais, įskaitant ant opozicijos atstovus. E, Jungtinio nacionalinio judėjimo partija, sutikau tai buvusio prezidento Sakašvilio partija. Ir aš jiems sakiau, jūs teigiate, jog dabartinė sistema yra neteisinga, jūs jai priešinatės kaip politikai. Bet kodėl? E, bet ko, e, jis negalėjo atsakyti klausimą, kodėl, jis negalėjo niekaip pateisinti savo pozicijos ir niekas iš tos partijos man nieko nepasakė. E, tai tiek, ačiū visiems už dėmesį ir dar kartą sveikinu ministrę atvykusią pas mus. Dabar žodis ponui Plenkovičiui. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Ačiū, gerbiama ministrė, ponė Cilukienė, už jūsų paaiškinimus apie mm, pristatymą padėties Gruzijoje, teisingumo sistemos pristatymą. Mūsų pranešėjo APP atstovo nėra, bet noriu pasakyti, kad mes labai džiaugiamės, e, kad bus sudarytas išsamus platus susitarimas su Gruzija, visapusiškas susitarimas ir kad tai mm, stiprins demokratinės reformas, gilins jas ir visą procesą, kuris leis Gruzijai labiau priartėti prie Europos Sąjungos. Labai mm, Taip pat vertinu tai, jog 12-13 metais buvo taikiai perduota valdžia. Jūs pati dirbote Strasbūre, žmogaus teisų teisme. Ir norėčiau, kad jūs e, pakomentuotumėte Europos tarybos parlamentinės asamblėjos naujausią rezoliuciją. Ji buvo neseniai patvirtinta, tai rezoliucija apie Gruzijos demokratinių institucijų funkcionavimą. Nežiūrint pasiektos pažangos, pastebėta, kad visą procesą užtemdė. E, areštai, persekiojimai buvusios valdančiosios partijos lyderių, vadovų ir e, sakoma, kad e, teisingumo sistema yra naudojama politiniais tikslais, jūs apie tai viską labai gerai žinote, buvo anksčiau keliami klausimai dėl selektyvaus politiškai motivuoto teisingumo ne tik dėl buvusio prezidento Sakašvilio, bet ir kitų e, Gruzijos buvusių vadovų. Mums labai svarbu yra suvokti kokio masto yra reformų procesas. Mes norime būti tikri, kad uh, uh, jūsų pastangos ir politinis procesas yra sklandus. Ir taip pat aš uh, noriu paminėti pono Hamenbergo išvadas šios, šiame kontekste siekiant sustiprinti demokratinės tradicijas e, šalyje, aš tą žinau iš savo patirties, užtrunka daug laiko, reikia labai daug pastangų, taigi norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį aspektą dėl teisingumo sistemos. Dėkuoju. Dėkuoju. Dabar ponas Čiurek. Ačiū. Ministrė, norėčiau pirmiausia mm, tikrai išreikšti pagarbą Gruzijos istorijai, nepaisant konfliktų vidinių, nepaisant karų, Gruzija kūrė, stato savo valstybę ir daugelis iš mūsų esame iš tų šalių, kurios atgavo nepriklausomybę po šaltojo karo pabaigos ir mes žinome, koks tai yra sudėtingas procesas. Vis dėlto Gruzija turi papildomą problemą. Ji neturėjo mm, net ir užuomasgų savo valstybės, būdama sovietų erdvėje. Taigi dabar viską pradeda iš naujo. Demokratijos pamatų statyba reikalauja visuomenės sutarimo ir bendrų pastangų. Taigi mus tikrai neramina ta informacija, kurią mes gauname apie veiksmus, kurių imamasi prieš buvusią Gruzijos vyriausybę prieš mane kalbėj, kalbėjęs parlamento narys sakė, jog valdžia buvo perdota taikiai, bet žinome, kad posovietinėje erdvėje paprasčiausia demokratinė nuo demokratinės valdžios atskirti e, pagal tai, kaip yra perdodama valdžia. E, taigi, ta, e, tos represijos, kurių įmamasi prieš buvusi prezidentą konfiskavimai ir taip toliau, tai tikrai e, nedaro garbės ir panašu, kad įmamasi asmeninių represijų. Ir tai nėra vien tik tai klausimas santykių tarp Gruzijos ir ES ar vakarų pasaulio. Mes visi, aišku, linkime ko geriausio Gruzijai, siekime, kad Gruzijos valstybė stiprėtų. Tačiau panašu, kad pati Gruzija ir stiprios valstybės Gruzijos kūrimas. Pačiai Gruzijai tokie veiksmai kelia grėsmę ir tikrai kyla nerimas tiems, kam yra labai aktualus ir svarbus Gruzijos nepriklausomybės stiprinimas. Ačiū. Ponas Užtrevičius. Dėkuoju pirmininkė, gerbiama ministrė, dėkoju, kad atvykote į mūsų komitetą, pristatėte Gruzijos pažangą įgyvendinant teismų sistemos ir kitas reformas susijusias su teisinės valstybės principais. E, labai e, malonu susitikti su atsakingais e, darbuotojais ir nuoširdžiai pasikeisti nuomonėmis. Aš norėčiau jūsų paklausti apie reformų įgyvendinimą, tų reformų, už kurias jūs atsakinga esate. Jeigu įsiskaitysime įvertinimus dėl teismų, e, teisėjų nepriklausomumo ir teismų sistemos reformą, norėčiau paklausti jūsų apie naująją teisėjų e, advokatų kartą ar jie vaidina svarbų vaidmenį e, įgyventinant pokyčius Gruzijoje, kur, kokiu mastu teismų sistemoje atsiranda naujų kompetencijų, naujų galiojimų. Kiek teisėjų yra iš, įgavę išsilavinimą užsienyje ir kiek jų grįžta tam, kad galėtų e, tarnauti savo šaliai? Reformos yra susijusios taip pat su įgyvendinimu, o įgyvendimas reiškia pinigus. Ką Jūs galėtumėte pasakyti apie e, biudžeto lėšas skirtas teismų, teismų sistemos reformai, ypač galvojant apie tai, kad e, tam tikra dalis e, biudžeto ateina iš Europos Sąjungos. Ar jūs manote, kad tokia parama turėtų tęstis ir kiek ji atitinka Gruzijos poreikius? Labai ačiū dabar, ponė Grygulė. Gerbiama ministrė, ambasadorė, man labai malonu pasveikinti Jūs Europos parlamente. Aš esu Latvijos atstovė ir labai gerai suprantu Jūs, Jūs jūsų išgyvenimus. Mes kurį laiką gyvename vienoje šalyje, dabar e, Latvija priklauso Europos Sąjungai, o Gruzija e, siekia suartėti su jie. Europos parlamentas turi kaip galima daugiau paremti Gruziją, e, padėti informuoti, padėti ištekliais, informaciją. Kai mes gyvenome Sovietų sąjungoje, mūsų struktūros nedaug turėjo bendro su demokratinėmis struktūromis, o dabar mes e, prašome, kad jūsų šalis būtų tokiame pačiame lygmenyje kaip ir e, senas demokratijos tradicijas turinčia šalis, bet tai negali vykti per vieną dieną. Prieš e, keletą metų stebėjome e, rinkimus Gruzijoje. E, mes e, bijojame, nuogostavome dėl rezultatų, bet pamatėme, kad tie rinkimai buvo labai demokratiški, gerai organizuoti. Jūs įgyvendinate reformas, jūs žengėte teisingu keliu, o dabar ES turi teikti jums paramą kur jos tik tai jums bereikėtų. Dar kartą dėkoju, kad atvykote, kad pasisakote pasisakėte ir jūs galite tikėtis mūsų draugystės ir paramos. Sėkmės jums. Ir ačiū. Ponas Meserik. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiama ministrė, mes tikrai labai vertiname e, tai, kad jūs e, kartas nuo karto apsilankote mūsų komitete. Kaip jau sakė Kaip ir kiti kolegos, kurie kalbėjo, aš atstovauju rytų Europai, esu iš Vengrijos ir mes išgyvename ekonominius, socialinius e, pokyčius, kurie nieko met nevyksta labai skalandžiai, ypač tokioje šalyje, kur yra regione, kurie kur kas daugiau konfliktų negu kad mes e, patyrę esame. Mes matome, kad Gruzija tikrai yra atsidavusi kursui žengti arčiau Europos ir e, suprantame, kad sunku gyventi viską, nes ir mums patiems kyla problemų kartas nuo karto. Norėčiau pasveikinti Jūs, Gruziją, Jūsų administraciją, dėl to, kad Jūs vykdote labai sudėtingus politinius pokyčius, bet jie vyksta sėkmingai. Tai yra regione precedento neturintis dalykas, konstituciniai pokyčiai vyksta. Uh, E, taip pat e, prezidentas pasikeitė. Tai yra sudėtingas laikmetis bet kurioje šalyje, taigi sveikinu Jūs pasiekus e, daug sėkmės, dėlės sėkmės. Tuo pačiu norėčiau paminėti vieną aspektą, nuo kurio kenčia ir kitos pereinamosios šalis išgyvenančios Tai perinamai laikotarpį. Tai yra korupcija. E, reikia mažinti korupcijos lygmenį. Tai yra paplitusi problema visoje rytų Europoje. Bet norėjau paklausti jūsų, ar jūs neketinate e, įgyvendinti dar e, gilesnės, platesnės programos susijusios su aukštų pareigūnų uh, korupcija. Mūsų pastebėjimai rodo, kad visuomenė labai nusivelia demokratijos procesais tuomet, kai korupcija yra paplitusi aukštame lygmenė. Taigi e, toks klausimas mano. Ahora <clears throat> voy yo. Solo quería hacer una... Ačiū. Dabar aš ir pats norėčiau pateikti klausimą, ponė ministre. Na, be abejo, Gruzija užima labai svarbę poziciją, ji yra gana arti Europos Sąjungos ir taip pat arti Turkijos, Rusijos. Tai tikrai labai svarbi, mm, svarbi vieta susijusi su tiesiamais vamzdynais. Reikia nepamiršti ir tų religinių, etninių aspektų. Tačiau kartu Gruzija yra ir tokia e, sudėtinga šalis ten kyla nemažai problemų, tačiau vykstančios reformos yra žingsnis tinkama linkme ir norėtume pasteirauti, ką Gruzijos vyriausybė daro siekdama išlaikyti tą reikalingą pusiausvyrą. Dabar žodis paskutiniam paprašym žodžiui, ponė Iri. Ačiū. Pone ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Norėčiau sugrįžti prie e, tų dalykų, kuriuos jūs šiandien išsakėte. Ir tikrai labai svarbus Gruzijos pasiekimas yra e, E, vykę treji rinkimai ir tas galios perskirstimas, jeigu galima tai pasakyti, demokratiniu būdu. Tad, e, manau, nebejotinai Gruzijos e, piliečiai visada prisimins šią įvykusią pažangą. Na ir kalbant apie vykstančias reformas, ankstesnėje vyriausybėje taip pat buvo bandoma jų imtis. Na, o kalbant apie teisingumo sektoriaus reformas. Ankstesnė vyriausybė dėja daug darbo liko, e, paliko neužbaigto ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūsų nuomonė tas reformas būtų galima užbaigti tvariai. Turiuomenyje ne vien tik vadovaujantis uh, E, dauguma parlamente, tačiau kaip reikėtų įtraukti pilietinę visuomenę, kaip įtraukti tas teigiamas demokratinės galės, kurios galbūt yra ir opozicijoje. Ačiū. Dabar suteiksime žodį e, mūsų viešniai. Tikiuosi galėsite atsakyti pateiktus klausimus per 10 minučių. Ačiū. Na, kai kuriais atvejais, jeigu man e, kils sunkumų kalbant angliškai, sugrįšiu prie prancūzų kalbos. Pirmasis klausimas buvo susijęs su selektyviuoju teisingumu. Na ir apie tai turbūt yra daug kalbama visose šalise, tiek ir Gruzijoje, tiek ir Briuselėje, tiek ir Junktinėse Amerikos valstijose. Na ir šis terminas yra naudojamas uh, tikrai gana dažnai. Ir man tai turi gana ypatingą reikšmę, nes neretai mūsų Gruzijos draugai taip pat šį terminą naudoja ir tai reiškia, kad jie stebi, kaip situacija keičiasi mūsų šalyje, nes tie asmenys taip pat ir padėjo Gruzijai, Gruzijos žmonėms. Ir tai yra tie žmonės, kuriems reformos yra labai svarbios tos reformos, kurias mano ministerija įgyvendina pastaruosius dviejus metus. Na ir tie vadinamieji Gruzijos draugai bėgant laikui suprato vieną dalyką. Kalbant apie mm, Gruzijos teismuose sprendžiamas baudžiamasias bylas, e, e, kurios įtraukė buvusius aukštus pareigūnus, įskaitant ir buvusi Gruzijos prezidentą. Visos tos bylos remiasi faktais. Tai be abejo, iš pradžių kilo įvairiausių abejonių, tačiau šiandieną, manau, niekas negalėtų pasakyti, kad kalbant apie tas baudžiamasias bylas, nėra remiamasi faktais. Faktai yra, jie yra konkretus ir jie dėja yra gluminantis. Na ir jeigu pažvelgtume į mūsų buvusio Gruzijos prezidento bylą pabandysiu trumpai apibūdinti, kokie kaltinimai buvo jam mesti. Ankst... Buvęs prezidentas Sakašvilis buvo apkaltintas todėl, dėl to, kad nu, septintaisiais metais buvo netinkamai reaguota į taikias demonstracijas. Nu, kurios vyko ir taip pat įskaltinamas sumušus vieną iš parlamento narių. Tad vieni yra iš, tai, toki, tai, tai yra vieni iš kaltinimų pateiktų buvusiam Gruzijos prezidentui ir jis pats prieš porą dienų Facebooko tinkle, kuriais, kurį jis naudoja gana dažnai, prisipažino, kad jis ir jo vyriausybė dėje nesugebėjo užtikrinti teisingumo sistemos nepriklausomybės Gruzijoje. Ir turiu pasakyti, kad toks buvusio prezidento prisipažinimas man yra tikras pelengvėjimas. Kodėl? Todėl, kad Gruzijos žmonėms reikia aiškių, tikslių e, prisipažinimų iš buvusių aukštų pareigūnų, kad taip, mes padarėme klaidų. Ir man atrodo, kad toks pripažinimas, toks prisipažinimas ir netgi kartais atsiprašymas aukoms gali padėti sutaikyti e, atskiras visuomenės grupės. Iš vienos pusės yra aukos ir jų yra daugiau nei 20 tūkstančių. 20 tūkstančių aukų yra pateikę e, e, kaltinimus susijusius su kankinimais, su įkalinimu, su nuskurdinimu, su nesažiningais politiniais teismais, kurie būdavo organizuojami valdant ankstesnį vyriausybei. Tad yra tikrai labai daug tokių skundų, yra realių aukų ir vienas iš čia esančių parlamento narių kalbėjo apie mano praeitį. Taip, visi mes ją turime, aš pati Gavau išsilavinimą Prancūzijoje, Prancūzijoje dirbau žmogaus teisų teisme ir puikiai žinau, kad teisingumas visų pirma yra susijęs su teisėmis, su e, aukų teisėmis ir su šalių lygybės principu. Ir dabar niekas negali paneigti, kad tose baudžiamosiose bylose, apie kurias tiek daug kalbame, yra tikslių, aiškių faktų. Niekas negali paneigti, kad Teisingumo ministerija ir aš pati darėme viską, kas įmanoma, kad būtų reformuota teisingumo sistema e, kad kiekvienas kaltinamasis, įskaitant ir poną Sakašvili, galėtų e, būti tikras, jog jo teismas bus sąžininkas. Na, o kalbant apie tai, kokia situacija yra susidariusi. Mes tikrai negalime pasakyti toms aukoms, kad ne, teisingumo nebus, pamirškite tai, kas nutiko. Mes tikrai negalime to pasakyti. Visos aukos turi teisę į tiesą. Tos motinos, kurių sunai žuvo gatvėse, valdant ankstesniai vyriausybei, visos tos bylos, kurios liko neišspręstos, e, yra tarsi širdies skausmas tų motinų, kurios prarado savo vaikus. Tad tokie, e, tok, tokie žudimai, kuriuos netgi suorganizavo vidaus reikalų ministerija, kad būtų parodyta, kad kovojama, e, tikrai yra nepateisinami. Ir taip, suprantu, kad kyla daug įvairių klausimų susijusių galbūt su suvokimu. Tad man atrodo, kad labai svarbu sustiprinti teisėjų poziciją ir, man atrodo, e, e, svarbu paminėti, kad teisėjai Gruzijoje yra nepriklausomi, e, jie nepriklauso nuo nieko, galbūt tik nuo manęs, nuo, o nuo kitų šalių jie nėra priklausomi ir, bet kuris kaltinamasis turi teisę į gynybą, uh, E, ji e, yra tokia teisė suteikiama visiems, jie turi teisę gauti gynėją ir taip toliau. Be abejo, vis dar sistemoje yra tam tikrų trūkumų, tačiau turiu pasakyti, kad mūsų reformos buvo sėkmingos. Ir šiandieną Gruzijoje teisėjai e, vykstančiose bylose turi galimybę, kaip pasakyti, į sudvėjoti e, tuo, kas yra kas yra sakoma, nes seniau, kai buvo sprendžiamos aukšto rango pareigūnų bylos, svarbios bylos, teisėjai neturėjo tokios galimybės savarankiškai mąstyti. Tad ta galimybė dabar e, įvertinti vykstantį procesą, jį kvestionuoti tikrai yra sudaroma teisėjams. Ir uh, bet kuris kaltinamasis, įskaitant ir buvusi Gruzijos e, prezidentą, tikrai turi galimybę pasinaudoti sąžiningą teismų sistemą. Man atrodo, tai yra vienintelis būdas užtikrinti teisingą sistemos funkcionavimą ir pademonstruoti jums, gerbiami parlamento nariai, kad teisingumas Gruzijoje yra patikimas ir kad galima pasitikėti ir Gruzijos teisėjais. Manęs buvo klausiama apie rezoliuciją. Ir taip, aš dirbau toje organizacijoje, kuri buvo minėta 10 metų, galėjau joje e, dirbti ir iki 65. Tačiau dešimtaisiais metais aš atsistačiau, atsistatydinau ir grįžau į, Drus, į Gruziją, prisijungiau prie e, liberalų e, partijos ir pradėjau kovoti su tuomete vyriausybė, todėl kad buvo labai smarkiai pažydinėjimo žmogaus teisės. Na ir kalbant apie tą rezoliuciją, ji demonstruoja, kad Gruzijos opozicija e, padarė viską, kas buvo įmanoma. Ir kalbant apie pasę, dėja, tai nėra geras naujienų. Ir kalbant apie Europos tarybos parlamentinę asamblėją, taip pat tai yra susijęs su įvairiais sudėtingais klausimais, bet kuriuo atveju reikia įvertinti, kaip į šią organizaciją yra žiūrima Gruzijoje ir kalbant apie dabartinę opoziciją, tai yra apie tą poziciją, kuri buvo vyriausybėje nuo trečiųjų iki dešimtųjų metų. Jie buvo kritikuojami kaip Rusijos agentai, ponas Hamenbergas pavyzdžiui, kritikavo e, e, vyriausybės veiksmus ir buvo pasakyta, kad jis tiesiog yra Rusijos šnipas. Toks buvo metodas naudojamas ankstesnės vyriausybės, tačiau mes naudojamės kitais metodais. Bet kokie patarimai E, bet kokios rekomendacijos, kurias pateikėte jūs, mums yra labai vertingos. Mes tikrai jas įsiklausome ir mūsų vyriausybė tikrai visiškai kitaip formuoja savo veiklą. Na, o dabar norėčiau pakalbėti apie turto konfiskaciją. Norėčiau pasakyti, ponė, kad dėja jūs esate netinkamai informuotas. To žinios, kurias jūs gavote, nėra teisingos tikrai nebuvo taikoma e, turto konfiskavimo priemonė, nebuvo priimta jokių sprendimų susijusių su turto konfiskavimu. Vis dėlto 2014 e, metais rūpiučio mėnesį buvo priimtas sprendimas, teisminis sprendimas. E, ir Gruzijos teisėjas nusprendė išaldyti dalį turto ir kiekvienas šioje salėje esantis teisės ryties specialistas e, tikrai sutiks, kad konfiskavimas ir išaldimas yra du skirtingi dalykai. E, turto išaldimas reiškia, kad Sakašvilio šeima tiesiog negali išparduoti turimo turto. Ir dabar aš čia neturiu to išaldyto turto sąrašo, tačiau jeigu jūs tai domintų, be problemų galėčiau tą sąrašą pateikti vėliau. Vis dėlto tai, norėčiau pasakyti, kad tai yra turtas, kurį Sakašvilis įgyjo nuo 2009 metų. Kodėl? Todėl, kad ta baudžiamoji byla, kuri yra iškelta, yra susijusi su tais faktais, e, e, kurie buvo užfiksuoti nuo 2009 iki 2012 metų. Tad visas tas turtas e, kurį jis galėjo įgyti ir įgyjo iki 2009 metų, nebuvo paliestas, tas turtas nebuvo išaldytas. Ir manau, kad mums tiesiog reikėtų šiek tiek atsargiau rinktis formuluotės, terminus, nes iš teisinės pusės žiūrint, konfiskavimas yra visiškai kitas dalykas. Tad gali būti, kad ta informacija, kurią jūs turite, nėra visiškai teisinga. Na, mano ambasadorė užsiminė, kad jau turėčiau baigti, baigsiu kalbėdama prancūziškai. Kalbėjau šiek tiek apie informaciją, kuri galbūt yra neteisinga, kartais jūs gaunate ją iš buvusios vyriausybės, į Briuselinai pakliūva. Uh, Ir e, aišku, reikia iš įvairių šaltinių rinkti informaciją, kad e, turėtumėte pilną e, vaizdą, bet reikia vis tik tai suprasti, kokio pobūdžio gali būti ta informacija. Mes šiek tiek su nerimu stebime Gruzijoje tai, kaip ta informacija yra perduodama jums ir kaip vyksta informacijos perdavimas Aš buvau neseniai, e, lankiausi su oficialiu vizitu JAV, e, pristačiau mūsų reformas, e, siekiau pradėti įvairius bendradarbiavimo projektus teisingumo srityje su JAV ir taip pat pastebėjau, kad buvusi vyriausybė, kuri dabar yra opozicijoje, bando sukurti paralelės valstybinėms struktūras įkurtos tarsi alternatyvios ambasados, kurios bendrauja su idėjų centrais, yra keliaujama į įvairias šalis, įvairias institucijas e, vykstama e, paaiškinti, kad Gruzija žengia neteisingų kelių, bet tikrai mes esame e, teisingame kelyje. Ir norėčiau, kad jūs suprastumėte, E, tai ir norime, kad e, toliau pritartumėte, paremtumėte mums tarybą. E, tarybos parama taip pat labai yra sveikintina. Mes tai labai vertiname, nes mano darbe tary, Europos taryba yra labai svari ponas Hamenberg mums suteikė labai daug informacijos, padėjo ir mes galėjome dirbti, mm, žengti teisingą linkmę. Toliau labai ačiū Jums uždėmesi, už tai, kad išklausėte. E, mūsų negalėjau Jums visos informacijos pateikti, kokią būčiau norėjusi, nes klausimai buvo labai išsamus, labai tikslus. Bet tikiuosi, kad turėsiu kitų progų e, ir galbūt kitokie formą galėsiu pateikti jums informaciją, kurios jums reikės apie mūsų reformas, apie mūsų valstybės kūrimą. Aš kartu su kitais vyriausybės dariais dalyvauju šiame darbe. Mūsų tikslas yra vienas, vienintelis tikslas. Kitų tikslų niekas neturi. E, mes nenorime e, labai ilgai būti valdžioje, nereikia pamiršti, kad demokratija, kas yra demokratija Tai yra e, pokyčiai 2000 e, galbūt e, dabartinė opozicija 16 metais vėl grįš į valdžią, bet reikia užtikrinti, kad būtų institucijos jau gerai veikiančios ir aš labai norėčiau, kad Gruzijos valstybė priklausytų nuo asmenybių, tai nebebus demokratija. Mes turime įdėkti institucinės reformas ir e, mes, mūsų vyriausybė, tikisi jūsų paramos šioje srityje. Ačiū. Muchas gracias, eh, señora ministra. Yo... Ačiū ministrai. Aš vienas iš tų, kurie įsitikinę, jog santykiai su kaiminėmis šalimis, taip pat ir su Rusija, uh, mums yra svarbus ES. Taigi sėkmės jums, linkime sėkmės tiekiant e, reformas, išla, išlaikant e, Gruzijos suverenumą. Tai labai svarbu ES ir visada laukiame jūsų čia. Ačiū. Po minutės tęsime diskusijas. Le voy a dar la palabra ahora si quiere intervenir al señor Maminkins. Dabar suteiksiu žodį ponui Mamikins. Ačiū pirmininkė. Kolegos, norėčiau Jums pristatyti pranešimo projektą dėl Gruzijos pasirengimo sudaryti susitarimą tarp ES ir Gruzijos. Aš dalyvavau e, misijoje Gruzijoje mm, rugsėjo 8-9 dienomis ir turėjau galimybę susitikti su visais vyriausybės ir opozicijos nariais sustiko ir su, su prezidentu, ministru pirmininku, užsienio reikalų teisingumo ministrais, nevyriausybinio organizacijų atstovais, seksualinių mažumų atstovais, kitų organizacijų, religinių organizacijų atstovais, ortodoksų bažnyčia. Kaip žinia, bažnyčia turi įtakos visuomenės procesams 95 procentai Gruzijos gyventojų pasitikė bažnyčią. Aš taip pat turėjau galimybę pamatyti pietų Osetijos neteisėtą pasienio zoną, sieną, kuri buvo įrengta neteisėtai ir neįmanoma tos sienos pereiti. Taip pat neįmanoma persiusti pensijų, pensijų atsiimti pensijų toje teritorijoje. Vizų liberalizavimo Gruzijai klausimas ir vizų liberalizavimas vizų režimo liberalizavimas iš tikrųjų padėtų išspręsti daug problemų. Tie, kas gyvena dabar Abhazijoje ar Pietų Osetijoje, turėtų galimybę naudoti savo Gruzijos pasais ir iš naujo integruotis į Gruzijos um, visuomenę. Norėčiau padėkoti šešėlinėms pranešėjams iš įvairių frakcijų, su kuriais aš jau susitikau. Uh, Ir taip pat e, dar ketinu susitikti su kitais šešėliniais pranešėjais per artimiausias dienas, o šiandien laukiu jūsų pastabų. Ponas Plenkovič. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui. Ačiū Jums už tai, kad nors taip trumpai dar e, esate, turite šias e, pareigas, bet jau spėjote nuvykti į Gruziją ir savo akimis pamatyti, kokia yra padėtis. Ir tai, aišku, atsispindi jūsų mm, pranešime. Ir aišku, svarbu pakartoti mūsų frakcijos poziciją bendradarbiavimo ir laisvosios priekybos susitarimo kontekste. Mes, aišku, už tai, kad Europos parlamentas e, pritartų asociacijos susitarimui, e, jis bus naudingas e, Gruzijai, padės jai įdėkti europinius standartus. Ši šalis, kaip žinome, išgyvena pereinamąjį laikotarpį, sudėtingą laikotarpį ir iš tikrųjų turime į tai atsižvelgti. Matome, kokia padėtis Gruzijoje ir Moldovoje ir turime apie tai galvoti mūsų šalyje. Tuo pačiu metu yra Kroatijos parlamente ratifikuojami visi trys asociacijos susitarimai. Taigi aš manau, kad ir susitarimas su Gruzija, kaip, kuo galima greičiau turėtų būti ratifikuotas. Uh, Kalbant apie vertinimą, atsižvelgiant ir į pokalbį su teisingumo ministrė, kuri ką tik čia dalyvavo, turime labai realiai pažiūrėti į tai, ką turėtume įtraukti į savo rezoliuciją. Todėl aš susipažinau su rezoliucija, e, kurią patikė Europos taryba Ir manau, kad dirbdami su rezoliucijos tekstu mes turėtume pabrėžti tai, kad vyriausybė neturėtų piknaudžiauti savo galiomis užgneužiant šalies opoziciją, nes tai nepadėtų stabiliam demokratijos, demokratijos mm, procesui. Mes turėtume vėliau uh, per pakeitimų teikimo procedūrą, galvoti apie tai, kaip sustiprinti teisingumo sistemą ir kaip vengti politinių persekiojimų, bauginimų vietos lygmenių. Taigi mums svarbus solidus patikimas procesas. Daugelis mūsų pasisako už tai, norime teigiamos europinės Gruzijos perspektyvos ir norime solidžios demokratijos šalyje. Ačiū. Pone Grigulė. Ponios ir ponai, perskaičiusi pono Mamikins pranešimo projektą, turiu pasakyti, kad mūsų nuomonė tai labai geras pranešimo projektas, kur pateikiamas labai objektivus padėties vertinimas. Džiugiuosi, kad pranešėjas jau apsilankė šalyje, susitiko su mm, įvairių partijų politikais ir nevyriausybinėmis organizacijomis kaip Europos parlamento narė. Norėčiau mm, palinkėti ponu Mamikinui sėkmės, dirbant toliau su šiuo e, pranešimu ir džiaugiuosi, kad ir asociacijos sustarimas su Moldova buvo patvirtintas. Ačiū. Pirmiausia, taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Puikus pranešimo projektas, išsamus, gilus, greitai parengtas, tai yra papildomas, aišku, pliusas šiame komitete. Mes ketiname pateikti keletą pakeitimų. Daugelis e, jų nesusijęs su pagrindinėmis pranešimo tezėmis, tačiau norėčiau dvi mūsų pastabas išsakyti. Dabar norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie asociacijos susitarimą svarbus Gruzijos dalyvavimas pasaulio priekybos organizacijoje. Svarbu, kad Gruzija nenutrauktų priekybos ryšių su regiono šalimis. Svarbu, kad Gruzijai būtų teikiama parama išsaugant jos priekybos ryšius regione. Tai yra politinė ir ekonominė prasme svarbu. Ko dar pasigendame pranešime, tai nuorodos į Ženevos dėrybas. Anksčiau ar vėliau prasidės dėrybos. Tiksliau, dėrybos su Rusija turi duoti rezultatų, diplomatinių rezultatų. Ir būtent tai reikėtų pabrėžti mūsų nuomonę. Ir galiausiai svarbi energetikos politika yra energetikoje investicijų pietų Gruzijoje į jėgainės. Mm, kurios, kiek mums žinoma, netitinka ES um, taisyklių. Tai mes į tai norėtume atkreipti komiteto dėmesį. Iš tikrųjų, galim būti verta pasirūpinti, kad būtų atitinkami ES um, teisės aktai šioje srityje. Tai tokios pastabos apskritai mūsų pranešimo projektas tenkina. Ačiū. Kągi turime dar laiko Dar porai pasisakymų prieš pranešėjui. Apibendrinant, jeigu nėra norinčių pasisakyti, tai ponas Mamikins. Ačiū dar kartą, kolegos. Ačiū už išsakytas pastabas, aš į jas tikrai atsižvelgsiu. Pakeitimų teikimo terminas, kaip matote, darbo tvarkėje spalio 22 diena. Visiems norėčiau padėkoti už tai, kad parodėte susidomėjimą šiuo pranešimu ir už tai, kad paremėte mano pranešimo projektą. Kągi dabar padarysime poros minučių pertrauką, laukdami Turkijos užsienio reikalų ministro. Ačiū už darbą pirmoje posėdžio dalyje. Yeah.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 Kolegos, man labai malonu, kad galiu perimti pirmininkavimą mūsų komiteto posėdžiui ir labai nuoširdžiai noriu pasveikinti e, Volkaną Boskirę, Europos reikalų ministrą, vyriausiai Turkijos vyriausybės darybininką atvykusi pas mus e, į Europos parlamentą. Mes jį e, daugelis gerai pažįstame dėl to, kad jisai anksčiau dirbo diplomatijos srityje. E, taip pat buvo e, Turkijos didžiosios nacionalinės asamblėjos narys ir vadovavo užsienio reikalų komitetui. Las Boskiras taip pat e, buvo Turkijos nuolatinis atstovas prie ES ir ES reikalų sekretorius Turkijos užsienio reikalų ministerijoje. Jis atvyko pas mus E, susitiks su e, Štefano Fiule, kuris baigė savo darbą kaip komisijos narys atsakingas už plėtrą. E, spalio 8 dieną buvo paskelbta Turkijos pažangos ataskaita rengiantis narystiai. Taip pat vyksta asociacijos darybos, bus aptariamas reformų procesas bendradarbiavimas tarp ES ir Turkijos gali plėtotis tik jei abi šalis pusės bus atsidavusios tam, prisims įsipareigojimus. Aš žinau, kad mano šalis, kuri yra ES narė ir jūsų šalis Turkija pradėjo dėrybų procesą 2005 metais e, spalio mėnesį, trečią dieną Luksemburgė. Ir žinome, kad darybos ir plėtros procesas yra kur kas sudėtingesnis, platesnis, e, reikalaujantis daugiau pastangų, negu kitais atvejais. E, daugeliu atveju tai yra išskirtinis procesas, jis jau prasidėjo 63 metais, kai buvo pasirašytas Ankaros susitarimas. E, šiandieną norėtume, kad jūs mums e, pakalbėtumėte apie teismų sistemą, pagrindinės laisvės, galvodamas apie pažangos ataskaitą, taip pat vertintume jūsų paaiškinimus apie e, Turkijos užsienio politikos, dernimas su ES užsienio politika, tai vienas iš svarbesnių aspektų, ypač atsižvelgiant į tai, kad jūsų kaiminystėje vyksta labai rimti įvykiai e, kiekviena šalis savo, kad kaiminystėje yra daug problemų, bet jūsų šalyje tikrai, e, jūsų šaliai tenka spręsti labai rimtas problemas. E, kalbu apie situaciją Irake ir Sirijoje, taip pat kova su Islamo valstybės organizacija ir e, taip pat reikia nepamiršti dabartinės kurdų padėties prie Turkijos sienos, e, pirmiausiai Kobanio miesto situacijos. Norėčiau suteikti žodžiams 10-15 minučių, o kas iš kolegų norėsite pasisakyti, prašom duoti man ženklą. Ministrė, žodis jums. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami užsienio reikalų komiteto nariai, man labai malonu lankytis jūsų komitete šiandieną. Matau daug veidų, kuriuos pažįstu e, iš anksčiau, e, taip pat matau ir naujų komiteto narių. Man ir bet kam kitam visuomet buvo labai malonu kalbėti jūsų komitete. Džiaugiuosi, kad man suteikėte šią galimybę. Pirmiausiai e, pakalbėsiu apie tai, ką Turkija mano e, apie mm, savo veiksmus e, link ES, kokia yra mūsų naujoji strategija. Aš nenorėčiau, kad tai būtų monologas, geriau palaikyčiau dialogą ir man bus malonu išklausyti jūsų klausimų ir aš pabandysiu atsakyti, kaip galėdamas išsameu. Pirmiausia, E, Turkijoje matome naują tam tikrą laikotarpį. E, Pirmą kartą Turkijos prezidentą per mūsų Respublikos istoriją rinko žmonės, turime naują prezidentą, naują ministrą pirmininką, naują vyriausybę ir šiame kontekste kalbame apie naująją Turkiją. Matėte tam tikrų naujų požiūrių ar kai kurių ankstesnių požiūrių patvirtinimą, ypač E, didelį akcentą ES atžvilgių ir tie e, signalai svarbus. Aš 40 e, metų dirbu diplomatijos srityje 14 metų užsėmiau be pertraukos Europos reikalais ir tai yra labai prasmingas dalykas. Gerai, kad tai taip pat e, sutapo mūsų poslinkiai su naujais ciklais Europos Sąjungoje. Naujas parlamentas išrinktas, kai kurie etapai pasibaigė, kai kas išliko ir jūs esate stipresni, pasirengę užimti svarbesnį vaidmenį, primant sprendimus Europos Sąjungoje. Turėsime naują komisiją, e, naują komisijos e, pirmininką turime, taip pat naują komis, e, tarybos vadovą. Ir naujo atsirado tuo pačiu metu, sutapo tie pradžios laikotarpiai. Norėčiau e, pasisakyti už tai, kad būtų stiprinami abipusiai svarbus interesai ir pristatysiu pastarųjų mėnesių mūsų pasiekimus. Pirmiausiai mes parengėme naują ES, santykių su ES strategiją. Aš ją jums išplatinau, gal daugumą iš jūsų ir susipažinote su ją tai bus e, Turkijos pagrindas e, santykiams su Europos Sąjunga. Ši strategija atspindi mūsų misiją, mūsų įgyvendinimo veiksmus numatomus. Ir mes taip pat e, ėmėmės kitų konkrečių žingsnių e, pagal tris ramščius. Pirmiausiai, pirmasis ramsis politinės reformos. E, didžiausias Turkijos prioritetas yra politinės e, reformos būtent, kai pradėjome darybas komisiją savo ataskaitoje pasakė, kad politiniai kriterijai yra uh, patenkinamai gyvendinti, bet e, tas atotrukis tarp patenkinamai ir visiškai įgyvendintų prioritetų yra mūsų didžiausia užduotis. Mes e, e, vidaus reikalų, užsienio reikalų, teisingumo ir ES reikalų ministrus sujungėme tokią grupę, stebėjimo grupę, kuri žies kaip įgyvendinamos reformos šioje srityje tai e, bus, e, taip vyks politinių reformų administravimas, įgyvendinimas. Pirmadienį pasiūliau ministrų tarybai pasiūlyti pakeisti šios grupės pavadimą, jį egzistuoja jau nuo 2003 metų. Tai bus ne reformų e, stebėjimo misija, bet reformų veikimo misija. Grupė, atsiprašau, ne misija. E, sieksime gyventi kaip galima e, plačiau ES teisyną Turkijoje ir tam skiriame labai daug dėmesio. Planuojame e, dviem etapais įgyvendinti savo planus, turėsime nacionalinį veiksmų planą, Pagal kiekvieną skyrių numatysime įstatymus ar po įstatyminius aktus, kurie turėtų būti gyveninti iki 15 e, metų vidurio, paskui nuo 15 vidurio iki 19 metų. Pirmoji dalis jau parengta, ministrų taryba patvirtino. E, jį šiandieną pristačiau komisijai tą planą plėtros e, direktoratui. Ir Nuo šio mėnesio pabaigos jau bus pradėti darbai. Paskui iki lapkričio vidurio ketiname paskelbti kitus planus ir pristatysime lapčio pabaigoje juos komisijai. Tai yra du svarbus žingsniai prieki. Papildomai e, ministras pirmininkas e, paskelbė aprinkraštį, kuriame prašoma ministerijas konsultuoti su ES atitinkamomis struktūromis, kai rengiami įstatymų projektai. atsiprašau, su Europos reikalų ministerija konsultuotis ir tuomet mes padarysime savo išvadas, ar atitinka e, projektai ES teisę, e, žmogaus teisų teismo sprendimus ir panašiai. E, trečias ramstis yra komunikacijų strategija. Ministrų taryba ją e, taip pat e, patvirtino ir aš prie spaudos konferenciją šiandien ketvirtą valandą ją pristatysiu. Europos, e, Turkijos komunikavimo strategija Europos Sąjungos e, darybų kontekste. E, Jeigu mes pasižiūrėsime į e, fotografijas, galime pasakyti, kad žiūrime ne į tas fotografijas arba neteisingai kalbame ir nesuprantame gerai vieni kitų. Kartais e, atsiranda visiškai susidaro neteisinga nuomonė ir mes e, bandysime keisti tam tikras nuotraukas, kad būtų atspindėta geriau padėtis Turkijoje, kad jūs galėtumėte geriau e, suprasti, kas vyksta. ES vaidmuo Turkijoje taip pat yra nukentėjęs įvaizdis e, neteisingai, e, atsirado tam tikrų neteisingų nuostatų, žmonės kalba, reikia tikrai mums ES ir kodėl mes turėtume uh, E, naudoti taip trūkstamas lėšas, kad e, padėtume problemas išgyvenančiam šalims. Neteisingos nuostatos e, susiformavo ir mūsų strategija yra pagrįsta pagerinti ES įvaizdžiui Turkijoje ir atvirkščiai. Mes pasitelksime pilietinę visuomenę Devintojo dešimtmečio pabaigoje veikė mažiau kaip 20 NVO, o dabar jų yra daugiau negu 90 tūkstančių. Ir gal daugiau kaip 20 tūkstančių fondų e, pilietinė visuomenė demokratinėje santvarkoje yra labai svarbi, be e, jos negalėtų egzistuoti demokratinės struktūra. Mes didžiuojamės, kad turime tiek daug pilietinės visuomenės organizacijų, jos dalyvaus e, mūsų darbe, pristatys Europos Sąjungą Turkijoje, abiejų pusių mintis, taip pat politinių reformų e, procesą ar pagal antrą ramstį, kurį minėjau, jos priklausys sprendimų prieimimo procesui, bus dalis jų. Jo antram e, ramščiui labai svarbus tie planai ir bus galima išvengti šokinio poveikio priimant teisės aktus bus galima pasižiūrėti, ką e, Turkija e, priims, kokius teisės aktus iki 15 metų, paskui iki 2019 metų mes bandysime įdėkti tam tikros e, drausmės į teisėkuros procesą. Jeigu kas nors norėtų paklausti, ko nors apie tai, kodėl yra būtini tam tikri dalykai, kodėl e, ne viskas įrašyta, galite to paklausti. Taip pat mes norime įdėkti naujus veiklos darbo metodus Šis komitetas yra labai svarbus. E, bendro parlamentinio komiteto susitikimai taip pat labai svarbus. Turime naujoviškai dirbti. Pirmiausia, reikia klausyti vieniems kitų, kritikuoti, atsižvelgti į kritiką ir taip pat e, kurti naują atmosferą, kuri leistų geriau tarpusavėje mums e, vieniems kitus suprasti. Buvo posėdžių, kurie baigdavosi gana neigiamais, negatyviais rezultatais. Taip nebeturėtų būti. Aš darysiu viską, ką galiu, kad e, mes tikrai dirbtume naujoviškai ir kad būtų naudingi mūsų susitikimai, kad jie neturėtų neigiamų pasiekmių. E, tuo ir apsiribosiu, o dabar norėčiau išgirsti jūsų klausimus, kad galėtume e, palaikyti dialogą. Matau naują pranešėją norėčiau jai palinkėti visokiojo pasiekmės, su ją susitiks vėliau ir tikrai labai laukiu mūsų bendrų darbų. Much, uh, minister. Ačiū labai gerbiamam ministrui. Tikrai laikytės skirto jūsų kalbėjimui laiko, o dabar pabandysiu šiek tiek suorganizuoti, struktūrizuoti mūsų diskusijas. Pirmiausia, sudėksiu e, parlamento delegacijų e, vadovams ir vadovų pavaduotojams. Tada norėčiau suteikti žodį pranešėjai, taip pat žodį ponui, poniai Savajos, e, kuri yra mūsų pranešėja. Tad dabar žodis ponui Kefalojaniui. Labai ačiū. Mes tikimės, kad mums pavyks puikiai dirbti su Turkija. Turkija yra labai svarbi mūsų partnerė. Manau, kad Turkija ES taip pat yra pati svarbiausia partnerė. E, e, procedūros dėl Turkijos ne, net ne šitos pažangos, kurios norėjome. Ir mes turėsime dirbti su kolegomis iš Turkijos e, parlamento, kad galėtume pasiekti gerų, pozityvių rezultatų, bet visuomet turėsime gerbti ES principus, teisės aktus, Su Turkija turime aptarti daugybę dalykų ir aš manau, kad Turkija yra šalis, kuri garantuoja regiono stabilumą. Tačiau reikia su visomis regiono valstybėmis palaikyti gerus kaiminystės santykius, reikia vadovautis tam tikromis taisyklėmis. Taigi noriu pateikti Jums klausimą, gerbiamas ministrė. E, E, galvant apie e, Viduržėmio jūros pietvakarius šį regioną. Kokiu mastu Turkija yra pasirengusi e, patvirtinti jungtinių tautų susitarimą dėl jūrų teisės ir kokia yra Turkijos pozicija dėl ES ekskluzivinės zonos, pirmiausia, prie Kipro krantų. Ačiū. Ačiū labai, ponė Kefalojanė, delegacijos vadovė. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Hadži Georgijo. Gerbimas ministrė, sveikinu e, atvykus į mūsų komitetą. Aš esu e, Kipro atstovas, Akel partijos narys. Ir mes laikomės e, nuoseklios pozicijos. Reikėtų tai pabrėžti. Tačiau taip pat e, noriu pasakyti, kad pritariu Jums, kalbu apie E, deklaraciją, kuri buvo taryta prieš tam tikrą laiką. Dėl Kipro klausimo. E, kai kas ES bando dangstytis e, Kipro problema ir trukdyti Turkijos žengimų link į ES. Daromi vairūs pareiškimai, bet ką iš tikrųjų tai reiškia? Tai reiškia, kad tikimės, kad niekuomet Turkija neįstos Europos Sąjungą ir kad niekuomet neišspręsime Kipro problemos. Bet man atrodo, kad mes turime dirbti šioje srityje. Ir turime pasmerkti tą šalis, kurios eksploatuoja šią problemą. Tačiau taip pat manau, kad jūsų, e, jūs siekdami įstoti Europos Sąjungą turite ieškoti sąjungininkų. Ir jūs pirmiausiai tar, jų turite ieškoti tarp graikų ir kipriečių ir tarp kai kurių kitų šalių atstovų. Jūs turite ieškoti sinergijų, bendrų interesų. Daug žmonių dirbo Europos parlamente, komisijoje, rengdami naujus e, dėrybų skyrius atverti. Bet jūs žinote, kad E, tam tikri skyriai ir Kipro problema tai yra didžiausios kliūtys. Manau, kad reikėtų grįžti prie Kipro problemos sprendimo. Tai, ką e, jūsų šalis daro pastaruoju metu, Kipro ekskluzivinė zona yra neigiamas dalykas, tai nepalengvina sprendimų. Ar ir e, reikia ieškoti sprendimo su Kipro prezidentus. Ir e, kitos problemos e, - islamo valstybė, kurdai regione, kurie kenčia nuo išpolių. Noriu paklausti, ar jūs ir toliau laikysitės tos pačios pozicijos? Tai yra, dalyvausite e, labai svarbioje kovoje su islamo valstybe E, jūs e, e, norite, kad Asado režimo nebebūtų, ar jūs keistė savo poziciją šioje srityje? Ačiū. Georgijų. Ačiū labai ponui Georgijo. Dabar norėčiau steikti žodį, žodį pranešėjai Madame Pyri ir šešėliniai pranešėjai Madame Sebanos. Ačiū. Gerbiamas ministrė, norėčiau padėkoti Jums už tokį informatyvų įžanginį žodį. Akivaizdu, kad Jūs ir Jūsų komanda esate pasišventę Turkijos stojimo Europos Sąjunga procesui. Ir ta Europos Sąjungos strategija, kurią Jūs parengėte, e, minėjote, kad e, stengsitės e, įgyventi reformas, kad Turkija atitiktų Europos Sąjungos teisyną. Tad džiugu, kad Turkija žengia demokratizacijos, teisės viršinybės, e, žmogaus teisų kryptimi. Vis dėlto situacija kol kas nėra labai gera ir parlamente nekarta e, čia kalbėjome apie tai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti tiems probleminiams skyriams ir Turiu paminėti, kad tokių skyrių atverimas šiuo metu yra efektyviausia priemonė, kurią galime užtikrinti siekiant, kad Turkija atitiktų pagrindinės ES vertybės. Komisijos pažangos ataskaitoje buvo paminėti kai kurie pozityvūs elementai. E, pavyzdžiui, vykstantis, e, vykstantis problemų sprendimo procesas, tačiau nemažai problemų yra vis dėl ir susiję su demokratija, su teisės viršinybė. Ir aš čia norėčiau paminėti E, du elementus. Tai yra teisėjų lomo nepriklausomybė, taip pat e, e, žiniasklaidos priemonių bei žodžio laisvę. Na ir čia norėčiau priminti jūsų žodžius susijusius su komisijos parengta ataskaita Bet kuriuo atveju dabar norėčiau dar padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Tikiuosi, kad galėsime ir toliau sėkmingai bendradarbiauti. Ačiū dabar, pane Savalos. Ačiū labai. Kalbėsiu švediškai. Luktelsiu, kol užsidėsite ausines. Na, aš pati esu iš Švedijos ir aštuonerius metus dalyv... nacionalinėme parlamente dalyvavau užsienio reikalų komiteto veikloje. Ir tai buvo iš ties vienas didžiausių Turkijos stojimo Europos Sąjunga palaikytojų. Nes Turkijos stojimą, Turkijos narystę palaikė visi mūsų nariai. Na ir Ministras šiandien taip pat kalbėjo apie tai, jog svarbu ne tik išklausyti, tačiau sugebėti ir kritikuoti. Juk e, kalbant apie tą vykstantį dialogą, jame turi būti įvairiausių elementų ir teigiamų, ir neigiamų. Na ir aš pati parlamente atstovauju žaliųjų frakciją ir mums atrodo, e, kad vienas svarbiausių klausimų šiuo metu yra Kobanija susidariusi e, padėtis. Mes norėtume daugiau sužinoti apie tai, kaip Turkija suvokia savo vaidmenį, savo įtaką toje situacijoje, nes e, vis matome tam tikrų ženklų, ne tik iš kurdų, tačiau ir iš kitų grupių, kad Turkija užkerta kelią e, galimybę kurdams kovoti su islamo valstybe. Man atrodo, kad mums labai svarbu šiuo atveju kaip tik bendradarbiauti su kurdais ir užtikrinti, kad islamo valstybė būtų priversta pasitraukti. Juk mm, ne tik Asadas yra bendras priešas, tai yra ir islamo valstybė, ir šio elemento labai svarbu nepamiršti. Dar vienas dalykas, kuris kelia mums nerimą, tai yra e, taikos dėrybos vykstančios tarp Turkijos ir PKK mm, sukilėlių. Žinome, kad dėrybos vyksta jau kurį laiką ir norėtume išgirsti jūsų patvirtinimą, kad e, tai nėra vien tik kažkokie tušti žodžiai, kad realiai tos darybos vyksta ir tai yra daroma ne vien todėl, kad būtų mums ES pademonstruota, kad e, taip, darome štai e, visus tos reikalingus žingsnius, dalyvaujame darybose. Mums tikrai nerima keletas klausimas, norėtume, kad jūsų veiksmai būtų realūs. Ir dar vienas dalykas susijęs su su spaudos laisvė ir žodžio laisvė. Mums šie elementai taip pat kelia nemažai nerimo, norėtume išgirsti išsamesnių jūsų paaiškinimų. Dėkuoju, ponės Vais. Dabar e, siūlyčiau ministrui atsakyti į pirmuosius klausimus, paskui mes išklausysime e, kitų norinčių kolegų klausimus. Pitydėjos Mavridės E, Ali. Jeigu dar ką nors pamiršau, tai prašau pakelti ranką. E, bus galima kalbėti minutę pusantros paskui. Ministrė, žodis Jums. Ačiū labai už Jūsų pateiktus klausimus. Įdomu buvo išgirsti žaliųjų frakcijos atstovės, pranešėjos nuomonės. Taip pat pamiršau pasveikinti poną Kafalodžianį, kuris dabar tapo JPC bendra pirmininkiu. Ketinu šiandien su juo asmeniškai susitikti, nekantrauju sudalyvauti tame susitikime. Ir man tikrai bus įdomu įvertinti, kaip e, tas jungtinis parlamentinis komitetas, kuris jau nuo 66 metų egzistuoja ir kuris buvo įsteigtas kaip tam tikra platforma padėti palaikyti ryšiams, o ne, ne jo žlugdyti. Tad tikrai norėsiu pažiūrėti, kaip būtų galima toliau tęsti tą veiklą, kokias naujas metodologijas būtų galima pritaikyti siekiant e, gerų rezultatų. Na ir norėčiau, kad Mano minėtas kolega tarsi būtų tam tikras teisėjas, nes aš pats buvau užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir žinau, kaip svarbu e, e, nešališkai žiūrėti visas tas nuomonės, kurios išsakomos komitete, tad labai to tikiuosi ir net nebejoju, kad e, šis žmogus, turėdamas tokius sugebėjimus, nebejotinai laikysis tokios strategijos. Na ir dabar norėčiau uh, galbūt netiesiogiai atsakyti į pateiktus klausimus, tačiau galbūt išsameu paaiškinti, kokia yra mūsų pozicija. Na ir pradėsiu nuo to, kokia padėtis yra susidariusi Sirijoje ir Irake. Man atrodo, kad tiek ir pasauliu, tiek ir Europos Sąjungai, tiek ir Turkijai nerima e, kelia ta situacija, tai yra ir užsienio reikalų komiteto prioritetinės rytis vykau į Vokietiją, ten dalyvavau komiteto susitikime ir tam buvo užduoti panašus klausimai. Na ir visų pirma, kalbant apie situaciją Irake ir Siriją, Sirijoje, reikia e, kalbėti apie e, tą teroristinę grupuotę, e, nes ji iš ties nustebino mus visus, nustebino visą pasaulį e, tuo, kad e, vadovausi visai kitokiomis e, idėjomis ir žudo žmonės tokiais būdais, kurių galbūt nematėme iki šiol. Tad kol kas problema atrodo tikrai sudėtinga ir ta islamo valstybė, kaip jie patys save vadina, Na, kai kurie, iš, kai kurie taip pat ją vadina ISIL, tai yra Islamo Levanto valstybė. Ir tai yra regionas didesnis nei Sirija ar Irakas. Levantas apima ir Kiprą, ir Siriją, uh, Ehm, Jordanija, Izraelį, Palestina, visas tas regionas yra vadinamas Levantu. Tad jeigu bus naudojamas terminas ISIL, tai yra Islamo ir Levanto valstybė, man atrodo, kad tai tik dar labiau išplės visą šią problemą, nes pati teroristinė organizacija pataisė uh, likusi pasaulį, kuris bandė juos vadinti ISIL e e ir pasakė, kad jie yra tik islamo valstybė. Na ir ši grupė yra tokia nestandartinė jėga ir manau, kad sudėtinga bus spręsti susijusias problemas naudojant įprastas priemonės. jie turėdami daug mažiau karių sugebėjo užimti e, teritorijas, e, miestus ir jie vis dar Musilo miestą kontroliuoja. Ir turiu pasakyti, kad ne tik Obanija ar mažose miestuose e, aktuali ši problema. Jie turi jau beveik pusę Irako užėmę. Ir jeigu dabar kalbėsime tik apie Kobanio problemą, spręsime šią problemą, mes E, išspręsime tik nedidelę šios problemos dalį. Tad mūsų e, siekis yra toks. E, pradėti nuo šaknų, nuo problemos šaknų, nes tai kelia grėsmę ir regiono saugumui, ir pasaulio saugumui, ir Turkijai, ir Junktinėms Amerikos valstijams. Tad mums atrodo, kad situacija tikrai yra sudėtinga, tačiau kalbant konkrečiai apie Kobanį, apie ten gyvenančius įbaugintus gyventojus, apie tai, kad jie nori išsaugoti savo gyvybės. Mes atidarėme savo sienas ir per pirmąją dieną 128 tūkstančiai Kobanio gyventojų e, atvyko į Turkiją. Mums atrodo, kad e, šis kiekis viršyje ES priimtų iš Sirijos e, gyventojų skaičių. Ir dabar 200 tūkstančių iš Pabanio atvykusių gyventojų jau yra Turkijoje. Tad aš ir kalbu apie tai, kad reikia e, pažiūrėti į realią situaciją. Kalbant apie e, pasienį, pasienio kirtimą mes tikrai netikrinome, ar jie teroristai ar ne, kas jie tokie, mes tiesiog atidarėme sienas ir tie žmonės atvyko į Turkiją. Tad gali būti ir taip, kad jie yra PKK palaikantis ar tiesiog nekalti, paprasti žmonės, bet kuriuo atveju. Mes tas sienas atidarėme, atidarėme tas sienas ir Sirijos gyventojams bėgusiems nuo problemų Sirijoje, nuo ten vykstančių bombardavimų, žudinių, kitų problemų. Ir dabar Turkijoje yra 1,5 milijono Sirijos gyventojų. Kai kurie iš jų gyvena specialiuose stovyklose, kai kurie kirto sieną, tikėdamiesi įsikurti pas giminaičius ar uh, tikėjosi e, tiesiog pasinaudoti savo turimomis lėšomis ir įsikurti Turkijoje. Tad jie atvyko į Turkiją, čia nebuvo jokių keliavimo pribojimų taikoma, vieni įsikūrė Stambuliai, kiti kitose miestuose. Jau išleidome 4,5 milijardo eurų, e, spręsdami problemas susijusias su tais pabėgėliais, nes mes jų net ir pabėgėliais nevadiname, mes juos vadiname, mes juos vadiname uh, draugais, svečiais. Na, o vakarų šalis prie to prisidėjo vos 150 milijonų dolerių. Nes taip, to šalis yra mūsų kaiminės, ten vyksta dideli konfliktai, tačiau turime juos išgyventi kartu, laukti šviesesnės ateities ir manau, kad tie mūsų mm, geri žingsniai bus prisiminti ir ateityje. Ir prisiminkime dabar ir 88 metus, kai buvo panaudotas cheminis ginklas. 500 e, tūkstančių žmonių atvyko į Turkiją ir taip pat atvėrėme savo sienas ir Bulgarijos pabėgėliams. Atvyko 250 tūkstančių žmonių bėgusių nuo to metinio režimo. Kai kurie iš jų grįžo vėliau į Bulgariją, kai kurie liko Turkijoje. Šiemet taip pat švenčiame 520-asias metinės, mm, kai žydai atvyko į Turkijos teritoriją ir dauguma jų liko ten gyventi. Ta toks yra Turkijos pasirinktas e, e, stilius. Mes manome, kad jeigu kyla problemų, mes turime atverti sieną savo kaimynams. Juk, pavyzdžiui, įvykų žemės drebėjimui negalime pasakyti kaimynams, kad ai, mums nesvarbu gyvenkite taip, kaip norite. Mes jau tada stengiamės ištiesti pagalbos ranką ir e, mums atrodo svarbu spręsti visas kilusias problemas. Nuo kalbant apie šią konkrečią problemą, vienintelis realus būdas yra į šią e, neįprastą jėgą reaguoti neįprastais metodais. Tada bus galimas kažką padaryti ir Manau, mums reikėtų bandyti įsteigti koaliciją, įtraukti Junktinės Amerikos valstijas, Europos Sąjungos um, karinės galės ir galbūt tokiu atveju būtų galima pasinaudoti tomis standartinėmis e, priemonėmis. Tačiau, jeigu niekas nenori siūsti savo kariškių, visi tik žiūri į Turkiją ir laukia, kad jie kažką padarytų, na, mes tikrai neketiname siūsti savo karinių pajėgų į kitas e, valstybės, bet jeigu jų norime tai padaryti, darykime tai kartu, tam reikėtų Junktinių tautų saugumo tarybos sprendimo. Na ir mūsų pasiūlymas būtų toks. Jeigu jų to padaryti negalime, naudokime tas nestandartinės priemonės, kurios jau ir taip naudojamos Sirijoje. ir manau, kad mums reikia e, tokių žmonių, kurie gali e, kovoti nestandartiškai. Manau, kad Turkijoje būtų galima juos apmokyti, e, suteikti jiems reikalingą įrangą ir siūsti juos spręsti islamo valstybės keliamų problemų ir padaryti tam galą. Mes taip pat prašėme paskelbti neskraidimo zoną. E, ir po to, e, kai e, bus sunaikinta Islamo valstybė, reikėtų paskelbti tokią saugumo zoną Irake ir Sirijoje, e, kad pabėgėliai galėtų grįžti į savo namus, kad jie galėtų toliau normaliai gyventi ir regionas galėtų vėl atsistoti ant kojų. Ta toks buvo mūsų pasiūlymas pateiktas Jokių panašių pasiūlymų nebuvo dėja daugiau pateikta ir panašu, kad nelabai yra e, kažkokių realių šios sudėtingos problemos sprendimo būdų, tačiau manau, kad turime dirbti iš vien ir jeigu kurdų e, sukilėliai bus siunčiami į Kabanį, Na, nežinau, tai skamba kaip pasaka, niekas nežino, kas yra tie kurdų sukilėliai, tai yra tik tam tikras gandas, mes užmėsgėme ryšius su Balzaniu, e, su kitais miestais ir ten nėra jokių sukilėlių. 55 sukilėliai grįžo iš Kobanio į Turkiją ir man atrodo, kad mums reikėtų dabar vadovautis ne pasakomis, o realybę. Dar vienas svarbus elementas. Norėčiau pakalbėti apie Kipro e, problemą. Tai ta problema jau gana sena ir jau ne vieną dešimtį metų yra bandama ją išspręsti. Ir kalbant apie Turkijos perspektyvą, mes tikrai norime ieškoti tos problemos sprendimų ir Turkija padarys viską, kas įmanoma iš jos pusės. Šiandieną E, situacija po truputėlį keičiasi. Buvo rasta naujų gamtinių e, išteklių pietose ir be abejo e, viskas būtų puiku, jeigu ta informacija bus patvirtinta, jeigu tos išteklius bus galima panaudoti salos tikslams. Manome, kad juos reikėtų panaudoti ne tik pietinėje dalyje, tačiau visoje saloje. Turbūt niekas tam neprieštarautų. Dar vienas dalykas, mes taip pat tiekime geriamą į vandenį į salą ir iki šių metų pabaigos tai ir toliau bus daroma. E, vasario mėnesį e, du vadovaujantis asmenys pasirašė deklaraciją, kurią dabar vadovaujamės. Tad, man atrodo, čia reikia atskirti e, du dalykus. Tai yra su Kipru susijusios problemos darybose su ES ir reali salos situacija. Mums atrodo, kad mums nereikėtų naudotis tais elementais, E, kurie yra būtini išspręsti Kipro problemą, kad e, jie būtų įtraukti į tuos skyrius susijusius su dėrybomis su ES. Ir 14 tų skyrių jau buvo atverta. Ir toliau ketiname tęsti savo veiklą šioje srityje. Tikiuosi, kad ir mūsų E, draugai iš ES, iš Graikijos, iš Kipro pažvelgs į tą platesnį kontekstą e, ir įvertins situaciją ir padės mums išspręsti Kipro problemą ir taip pat padės tęsti ir ES projektą. Ačiū, ministrė. Pasistengime dirbti iš vien Dabar suprantu, kad tos 45 minutės, kuris buvo numatytos šiai diskusijai, tikrai um, jų nepakaks. Padarėme klaidą planuodami darbo tvarkė, taigi prašyčiau visus kalbėti trumpai, po vieną minutę atsiprašau Libė kolegų, kurie jau pasirengė bendrai sesijai, ji jau turėjo būti prasidėjusi. Taigi pasistengime per 15 minučių pabaigti šią diskusiją. Alio Marija. Labai trumpai. Gerbimas ministrė, e, norėčiau pateikti Jums klausimą susijusi su vidiniais dalykais. Aš e, su kolega e, savo iš Turkijos vieno bendravau, kalbėjome apie santykius abiejų pusių ir jisai man pasakė, kad labai svarbi yra NATO, svarbus NATO vaidmuo e, artėjant Turkiai prie Europos Sąjungos. Bet Turkijos vyriausybė, e, jos dauguma vis tik tai nenori, kad e, Turkija taptų ES nare. Aš nežinau, ar yra teisinga ta pozicija, apie kurią buvo tarsi kalbam prieš keletą mėnesių. Kolega Panseri, Ačiū pirmininkė ir ačiū ministrui. Trumpai norėčiau pasakyti, kad e, atsižvelgiant į ES plėtros proceso sunkumus ir Turkijos galima uh, įstojimą. Iš tikrųjų, Turkija stengiasi spręsti geopolitinės problemas pastaraisiais metais. Prieš keletą metų prasidėjo procesas su arabų šalimis, kuris nebuvo sėkmingas, mano nuomonė. Dabar matome kad yra naujų problemų taip pat ir visame regione. Turkija rodo tam tikrą nevisišką galbūt pasirengimą kovoti su ISIS teroristinė organizacija, Islamo valstybės vadinamosios teroristinė organizacija. Taip pat um, yra problemų susijusių su PKK, taigi keli konfliktų žydiniai ir tai kelia kelius klausimus. Pirmiausia, koks būtų jūsų požiūris į Europos planą ir kaip tai suderinama su um, Turkijos siekiu būti svarbių žaidėjų, svarbių veikėjų regione. Dar dėl kurdų klausimų jūs labai diplomatiškai apie tai pasisakėte, bet mes norėtume tiesiogiai išreikštos pozicijos. Iš tikrųjų, tai sudėtinga uh, situacija, sudėtinga situacija susijusi su um, konfliktais regione ir nenorėtume, kad kurdų klausimas nublanktų, panas Stanok. Ačiū, aš manau, kad yra tikrai apgailėtina, kad nepaisant taikos dėrybų su Boro e, Ašolanu ir PKK jūs apibūdinate um, kurdus ir PKK kaip e, to pat ties ligmens organizacijas kaip teroristinės organizacijos, tokias kaip ISIS. Kokia yra padėtis susijusi su 49 įkaitų išlaisvinimu, mano vienas toks klausimas. Ir dar jūsų vyriausybės numatoma neskraidimo um, zona. Ar tai yra vienas iš būdų uh, kovoti su ISIS uh, taikomu šalia standartinių priemonių? Taigi norėtume žinoti, kam konkrečiai būtų taikoma ta neskraidimo zoną. Ir dar, kodėl Turkija neprisijungia prie ES ir JAV, taikant sankcijas prieš Rusiją, e, turint omeny e, Krymo totorių situaciją, tai aneksuotas dabar regionas ir dar Turkija uždariusi sieną su Armenija, e, būdama solidari su Azerbaidžano turkais. Taigi, kodėl dabar nepritarėma sankcijoms prieš Rusiją dėl Rusijos veiksmų Ukrainoje ir dar dėl 200 išskirtinės ekonomikos zonų su um, Kipru. E, ir dar um, yra prasidėjęs Barbaroso projektas, dėja toks. Uh, Barbaros laivas, kuris primena Barbaros organizacijos eh, operacijos pavadinimą. Ačiū. Sveiki atvykę į parlamento, Europos parlamentą. Noriu pasveikinti ir padėkoti Jums už pasisakymą. Esame tikri, kad Jūs esate pasirengę toliau siekti įstojimo į Europos Sąjungą ir sakėte, kad Turkija yra ES strateginė partnerė. Jeigu mes pažiūrėtume dabar į tos klausimus, kuriuos keliame Turkijai, tai tie klausimai susiję ne tiek su stojimo kriterijais, kiek su Turkija kaip strateginiu veikėju regione. Ir svarbus mums, aišku, regiono stabilumas, kuris užtikrintų ir Europos saugumą. Taigi turime dabar pabėgėlių problemą Turkijoje, Bulgarijoje, pavyzdžiui, mes e, taip pat susidurėme su šia problema. Ir aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų pastangas e, sprendžiant pabėgėlių problemą, nes jeigu Turkija šios problemos nesijims, tai Europa, visa Europa susidurs su rim, ištiktais sunkumais. Jau baigiu. Dar noriu pasakyti, kad jūs imatės tikrai teigiamų veiksmų ir nauji įstatymai primami Turkijoje artina Turkiją prie ES ir tai turi tęstis. Ačiū. Thank you, thank you, Mr. Ali. Ačiū, ponas Ali. Atsiprašau, kad nutraukiau, bet turime greitai mm, baigti šią diskusiją. Pane Veržė. Pabandysiu kalbėti trumpai. Daugelį mūsų labai rūpi tai, kas vyksta Sirijoje. E, Kobanio pasipriešinimas yra simboliškas kovojant su. E, e, islamo valstybėje sakėte, kad tai yra naujo tipo pajėgos iš tikrųjų mes e, matome, kad e, kova e, yra labai rimta, ne viską galime išspręsti kartais. Tik tai bandoma gesinti gaisrus ir jūsų atsakymas dėl Turkijos pozicijos manęs nepatenkino. Jūs kalbėjote apie uh, Turkijos humanitarinę pagalbą uh, pabėgėliams, bet e, yra neskraidimo zonos, e, neprastinių pajėgų e, panaudojimas. Sakėte, kad nėra ta padėtis Kobanėje tokia ypatinga, bet taip yra. Ar aš nežinau, ar PKK ir DHS yra tas pats E, mums tai nėra tas pats ir kaip kad kalbėjo, e, noriu paklausti taip pat, ko klausė ponas Panseri apie apšaudimą tam tikrų zonų. Jūs sakėte, kad Kobanė veikia susikėlė, kurių jūs nepažįstate. Ministrė, prašau jūsų nevengti tiesaus atsakymo. Uh, Man atrodo, kad su prilyginimas e, tam tikrų grupuočių PKK yra dėsingas. Norėčiau, kad aiškiai atsakytume į tuos klausimus. Ačiū. Ačiū, kolega Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Labadiena, ministrė. Aš norėčiau pratesti dėrybų klausimą. Tai yra klausimas, kurį aptarėme su komisijos nariu Fiulė prieš porą savaičių. Aš esu iš tos šalies, kuri kultūriškai ir istoriškai susijusi su Turkija. Tai yra aš italas ir mes norėtume, kad Turkija taptų tiltų tarp artimųjų rytų ir Europos. Bet, kaip sakė mūsų kolega, mes turime labai atvirai kalbėtis, kalbėtis kaip draugai ir nebijoti aštrių temų. Komisijos narys Fiulė kalbėjo taip pat apie galimybę uh, siekti pažangos pagrindinių teisių srityje ir teisingumo srityje. Aš norėčiau um, užduoti klausimą dėl um, to, kad jūsų baudžiamajame kodekse nėra terorizmo apibriešties. Aš kaip teisininkas manau, kad apibrieštis yra e, teisės viršienybės, įstatymo viršienybės pagrindas. Ir dar norėčiau užduoti klausimą apie socialinių tinklų naudojimą, ypač per pastarosius rinkimus jūsų šalyje. Aš kalbėčiau konkrečiai apie Twitterį. Taip pat pritarčiau tiems, kas prašė atsakyti į klausimus dėl Turkijos pozicijos dėl Kobanio, turint omeny, kad e, toliau vyksta žiaurumai šiame regione. Ačiū, panas Epitidėjos. Labai prašau E, neviršyti vienos minutės e, visų kolegų, nes jau 15 minučių vėluojame kitą klausimą pradėti svarstyti. E, Ministrė, jūs sakėte, kad galvojant apie Turkijos perspektyvą link ES, jūs sieksite pakeisti Turkijos įvaizdį ES. Bet noriu pasakyti, jog Turkija ir toliau grasina vienai šaliai, kuri yra ES e, valstybė, grasina karu. Pirmiausiai vykdama agresyvės intervencijas į teritorinius vandenis. Tai yra grėsmės Kipro atžvilgių ir e, kitas ministras Turkijos yra pasakęs, kad uh, E, nebus, kad Turkija nekompensuos nuostolių, kurie e, padaryti po 74 metų invazijos. Ir taip pat Turkija nekontroliuoja savo sienos su Graikija, per kurią kerta daug nelegalių migrantų. Ar tai padeda jums stiprinti jūsų suartėjimą su Europos Sąjunga? Ačiū labai trumpai, ponas Lena, ar ačiū. Uh, Trumpai turiu porą klausimų savo naujame Europos strategijos dokumente. Jūs sakote, jog būtina nauja konstitucija ir tai jau nekartą esame aptarę. Tačiau procesai Turkijoje e, šio požiūriu visiškai nejuda iš vietos. Ir kaip jūs ketinate tą procesą atnaujinti? Antra, jūs šiandien sakėte, kad e, glaudžiai bendradarbiausite ir konsultuosite su Europos komisija, priimdami naujus įstatymus. E, atsižvelgiant į tai, ir atsižvelgianti į prokurorų ir teisėjų vyriausiosios tarybos rinkimus, kurie buvo nekonstituciniai. Kaip jūs ketinate keisti šią sistemą, ar pasikeis jau išrinkti prokurorai ir teisėjai ir kaip ateityje bus elgiamasi šioje srityje? Ačiū. Aš taip pat kalbėsiu trumpai. Ką tik išgirdau, kad mes turėtume vadovautis realiai, realybę, o ne įsivaizdavimais. 2005-aisiais buvo parengta dėrybų strategija ES ir Turkijos ir buvo numatyti tam tikri įsipareigojimai. Dabar po devyniarių metų jokių pokyčių ir niekas neįgyvendinta. Norėčiau, kad tai pakomentuotumėte. Ir antra, dar vienas realus dalykas. Rytų viduržėmio jūros regione Izraelis, Libanas ir kai kurios kitos šalis sutarė dėl e, išskirtinės ekonominės zonos. Ar jūs manote, ar jūs ketinate gerbti šių šalių teisės remintis Europos teisės aktais ar ne? Toks paprastas tiesus klausimas. Ačiū, ponas Borgecijo. Ministrė, kaip žinote, Islamo valstybės teroristinė organizacija yra ne vien grėsmė artimiesiems rytams, bet ir visiems vakarams ir krikščioniškam vakarų pasauliui. Dėl to, kad um, ši teroristinė organizacija mm, iškėlė juodą vėliavą ir ketina ją iškelti mm, Švento Petro bazilikoje Romoje. Mm, Tai kaip e, jūs, e, ar jums negėda dėl to, kad e, jūs neginate Kobanės gyventojų? Prašysiu visus užduoti diplomatinius klausimus. Panas Papadakis, gerbimas ministrė, norėčiau, kad mums tikrai patiktų naujoji Turkija bet matome, kad e, pokyč, pokyčiai nevyksta. Kas vyksta dabar Tur, e, Kipro išskirtinėje ekonominėje zonoje? Turkija nesilaiko ES principų, nesivadovauja jos vertybėmis. Ir tai rodo, kad jūs nenorite tapti dalimi ES. Mes norėtume, kad Turkija laikytųsi ES pagrindinių principų. Jūs savo poziciją rodote, sakote, kad ES turėtų prisitaikyti prie jūsų praktikos. Dar vienas dalykas dėl islamo valstybės. Jeigu jūs e, žudysite uodus, tai gali rankos jūsų pavarkti. E, dabar paprašysiu ministrą neįmanomo dalyko per 5-7 minutės atsakyti į visus klausimus, bet manau, kad pamoka mums yra kitam kartui, reikės skirti kur kas daugiau laiko tokioms diskusijoms ir labai atsiprašau kolegų iš Libė komiteto, kurie jau čia yra. Labai e, vertinu jūs, kad jūs klausimus, kurie buvo pateikti per 10 minučių, atsakyti prašote manęs dabar per 5 minutės, bet pabandysiu. E, Aš e, pabandysiu panašiai atsakyti, kaip jūs ir klausėte. PKK ir e, Islam valstybė. PKK yra teroristinė organizacija, e, kurią tokia pripažino NATO, ES ir JAV. Ponas Tanokas tikriausiai pamiršo, ką padarė Junktinė karalystė, spręsdama Airijos problemą. Mes elgiamės lygiai taip pat. Tai yra teroristinė organizacija ir politinė partija. E, politinė partija e, buvo e, kviečiama darytis, bet kai net bombos sproginėjo Londone, nebuvo buvo įmamasi tam tikrų priemonių. Mes bandome taip pat vesti darybas ir e, taikos procesas tęsiasi. Tai e, suteikia pagreitį pozityviems poslinkiams ir mes toliau gyvensime taikos procesą. E, siekėme, kad tai būtų naudinga e, kurdams ir. E, Irako atitinkamiems regionams ir mūsų šalies ateičiai. Jūs taip pat klausite apie Turkijos paramą ES procesams. E, niekada priešiškai nusistačiusių e, prieš ES nebuvo de, daugiau kaip 10 procentų tarp mūsų gyventojų. E, dabar remia narystę, gal net 55 procentai. E, ir Ir kai pajudės reikalai, mes manome, kad daugiau palaikančių bus. Aš bandau, kaip galima geriau atsakyti jūsų klausimus, bet tikrai man sudėtinga per penkias minutės tą padaryti. Naujoji konstitucija. Buvo klausima apie tai. Mes e, pasiekėme pažangos ir jeigu mūsų partija e, surinks daugumą, kurios dabar neturime, mes sieksime naujos konstitucijos patvirtinimo. Taip pat buvo klausima apie tai, ką Turkija e, darė, kad būtų e, pasiektas turimas Mosule. 49 e, žmonės mūsų yra. Islamo valstybės rankose. Kodėl taip atsitiko? Sakoma, kad mes palaikome gerus santykius su Islamo valstybė. Kiekviena šalis nori išsaugoti gyvybę savo piliečių. Ir kiekviena uh, šalis daro sustarimus. Mes siekėme išgelbėti tuos 49 žmonės, tai yra slaptas sustarimas ir mes negalime apie tai kalbėti. Ta darė Junktinė karalystė, daugelis kitų šalių taip pat ir nemanau, kad mus reikėtų dabar kaltinti dėl to. Dėl Rus, sankcijų Rusijai mes esame visiškai prieš tai, kad e, kokia nors šalis okupuotų kitos šalies teritoriją. Mes esame apie tai pasakę viešai, kad nepripažįstame um, Krymo aneksavimo ir mes palaikome teritorinį ir politinį stabilumą Ukrainos, bet taip pat nemanome, kad sankcijos davė kokiu nors rezultatų nei Libijoje, nei Sirijoje, nei Irake ar Irane nematome sankcijų poveikio. Taigi ne sankcijų keliu turime žengti savo santykiuose su Rusija. Mes turime palaikyti naudi, ekonomiškai naudingus e, draugiškus santykius. Dėl to neturime laikyti sankcijų, sprendimų dėl sankcijų. Tai buvo primesta, tarsi mums pristatyta. E, kad e, pasakyta, kad turime e, laikytis jų, bet mes turime įtraukti Rusiją į žaidimą, o netaikyti sankcijas. Ir e, rusai geriausiai negu bet kas kitas žaidžia šachmatais. Ir dabar toliau sankcijų kontekste ji žais savo rusišką šachmatų žaidimą, o mes būsime priversti žaisti rusišką ruletę mes turime e, kovoti su islamo valstybė, turime įtikinti Rusiją įsitraukti, Rusija priim, dalyvauja priimant e, Europos tarybos sprendimus, Rusija turi nebeteikti ginklų į e, Siriją. Sirijos valdžiai, Rusija tą daro. Rusija visur yra ir jeigu mes Rusiją stumsime į kampą, tai atsakas bus uh, E, neišspręsta problema, o mes bandome tą problemą išspręsti. Dar dvi minutės man taip. Dėl teisės sistemos, teisingumo sistemos Turkijoje, aš manau, kad tai, kas įvyko sekmadienį, rodo, kad teisės sistema gerai veikia. 14 tūkstančių teisėjų ir prokuratūros darbuotojų demokratiškai dalyvavo rinkimuose, renkant aukščiausio teismo e, teisėjus ir prokurorus. Manau, kad tai labai aiškiai parodo, jog galime e, veikti pagal demokratijos tradicijas. Mes norime, tai yra mūsų prioritetas, užsitikrinti, kad mūsų teismų sistema būtų patikima Per trejus metus, kai išgyvenome tam tikrų problemų procesuose e, integravimuose į ES, bet buvo pateikti pateikti keletas reformų paketų siekiant sustiprinti teismus. 2009 metais patvirtinta teismų reformos strategija, mes ją gyvendiname, atnaujiname, E, teismų sistema bet kurioje šalyje yra pagrindinis ramstis ekonomikai, demokratijai, tvirtinant žmogaus teisės ir teismai turi būti nepriklausomi ir teisingi. Tai atsakymas į dar vieną klausimą. Dvi minutės jau praėjo. Prašau, mane vėl pakvieskite suteikite man daugiau laiko atsakyti į klausimus, nes dabar buvo ilgiau klausima, negu kad aš galėjau atsakyti. Ir kai aš išeisiu, nesakykite, kad aš vengiau atsakymų. Aš esu pasirengęs atsakyti, tačiau šis pirmininkas man nesuteikė pakankamai laiko. Viskas, dėl visko kaltas jis. Aš e, prisimu atsakomybę dėl tų neatsakytų klausimų. Labai ačiū Jums, ministrė, už tai, kad atvykote pas mus. Mes visi suprantame kad sudėtingi yra mūsų santykiai su Turkija ir pasaulinis globalus kontekstas kelia dar daugiau reikalavimų. Mes su jumis palaikysime dialogą. Jūs vėl atvyksite pas mus į komitetą. Tikrai dėkuoju jums. O dabar atsiprašau kolegų iš Libė komiteto. Po minutės vėl tęsime. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,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 Okay, thank you very much. Let's try to. Ačiū. Ačiū, prašyčiau ramybės. Jeigu kas nors nenori dalyvauti šioje posėdžio dalyje, tai prašau išeiti. Norėčiau e, pasveikinti Jean-Paul Laporte, kuris yra Junktinių tautų vykdomasis direktorius e, kontraterorizmo e, komitete komitete. Ir norėčiau jį e, pasveikinti atvykus į šį bendrą užsienio reikalų ir piliečių laisvių komiteto posėdį. Ir Klaudą Morais, e, piliečių laisvių komiteto pirmininką, sveikinu, dėkoju kolegų už jūsų kantrybę. Vakar Pone Labort, dalyvaujate stikuose su kitomis institucijomis, abiejų komitetų nariams tikriausiai labai įdomu bus išklausyti tai, ką ES nuveikė teisingumo e, vidaus reikalų srityje, išorės santykių e, srityje, stiprinant e, antiteroristinės priemonės pirmadienį antradienį. Belgijos, Prancūzijos ir Ispanijos prokurorai, prokuratūros atstovai Kordoboje buvo susitikę. Uh, E, siekdami sustiprinti savo bendrus veiksmus ir e, tikriausiai niekam nekeista, kad mes ES lygmenį turime priimti sprendimus dėl santykių su trečiosiomis šalimis e, stiprinimo ir dabar e, matome, kokią grėsmę kelia Islamo, valstybės, e, organiza, Islamo valstybė. Ir e, turime veikti kartu, dabar norėtume e, išklausyti jūsų taip pat apie situaciją Sirijoje ir Irake. Ir Taip pat labai svarbu yra akcentuoti, kad teroristai sako, jog jie kovoja teisingą karą ir kad tikslas pateisina priemonės. Jie taip pat naudojasi spragomis ar silpnomis grandimis valstybėse. Jie yra įvykdę tam tikrų išpolių, bet mes turime taikyti plačiau prevenciją antikorupcinės priemonės ir jo gairės, jūsų rekomendacijos bus labai naudingos mūsų diskusijoms. Taip pat mes turime susiekti visus mechanizmus, e, žvalgybinius elementus, taip pat klasikinius elementus, kovodami su kontraterorizmu, su terorizmu ir taip pat reikia sugebėti sekti, kur iš ES iškeliauja žmonės. Dabar Klodai Morai žodis. Ačiū labai, ponia Plankovičiau. Labai džiugu, kad yra suorganizuotas jungtinis AFET ir LIBE posėdis šiuo, šiais svarbiais klausimais. Norėčiau pasveikinti ir pono Žaną Polį Labordą, e, Libė narių vardu. Turiu pasakyti, kad Libė komitetui tai yra tikrai esminės svarbos klausimas. Žinoma, labai svarbu bendradarbiauti, tačiau Libė šio klausimo centrinė kompetencija. Užsienio kovotojai visada bus nacionalinės kompetencijos klausimas. Manau, tai patvirtins ir Žanas Polis Labordas tačiau ES valstybės narės mm, svarsto nacionalinius teisės aktus, tačiau yra ir vidaus saugumo strategija, kurią galima pasinaudoti. Ta vidaus saugumo strategija yra labai kompleksiška ir kalbant apie Libę komitetą bei Libė komiteto narius, mums tai yra labai didžiulis įpareigojimas, tad šiandieną, šiandieninis apsikeitimas nuomonėmis mums yra labai vertingas, jis padės geriau įvertinti susidariusią situaciją bei susijusius elementus. Ir kalbant apie tą vidaus saugumo strategiją, jeigu galbūt tai reiškia ir kibernetinį saugumą, tai yra susiję ir su nusikaltimų politika ir kitais elementais, bet kurio atveju Libė komitetas turi tą teisė, kurios kompetenciją. Džiugu, kad šiandien esame čia pakviesti. Ir neretai kalbant apie kovos su terorizmu priemonės, e, mums, mūsų komiteto nariams, e, šis klausimas yra toks, e, kurio sprendime mes norime dalyvauti tiesiogiai ir manau, kad e, visi turime plačiau pažvelgti į mūsų vidaus saugumo strategiją, atsakyti į dar nesakytus klausimus. Tad labai džiaugiuosi mūsų svečiu, e, džiugu, kad bendradarbiavime su AFET komitetu. Norėčiau suteikti žodį Žonai Poliui Labordui. Ačiū labai, ponė pirmininkė ar pirmininkai, turėčiau netgi sakyti. Tad, ponios ir ponai, turiu pasakyti, kad man tikrai didžiulė garbė šiandieną dalyvauti šiame posėdėje, tačiau tai yra e, iš dalies ir liūdna, nes visi susidurėme su labai didžiulėmis grėsmėmis ir visi kartu turime ieškoti problemos sprendimo. Labai džiugu, kad savo įžanginėme žodėje nubrėžėte tą ribą, E, ta linija, kuria šiandien vadovausimės, tai nėra vien tik išorinė problema, ne vien tik išorinis klausimas. Tai yra ir vidinės, ir išorinis klausimas, ir ta grėsmė, grėsmės dydis yra labai svarbus. Nenorėčiau dabar kalbėti apie tą grėsmės mastą, visi turbūt puikiai suvokiame susidariusią situaciją. Yra daugiau nei 10 tūkstančių teroristų, kovotojų, užsienio kovotojų, kurie nuvyko į Siriją ir Iraką. Ir mes niekada nežinosime, kokie yra tikri skaičiai, tikslus skaičiai, bet 1000-3000 e, užsieniečių e, iš Europos Sąjungos. Ir vis tik tai jūs nesate vieni. E, Kitaip tariant, e, didžioji dalis užsieniečių atvyksta iš Magrebo valstybių ar artimųjų rytų. Galima sakyti, kad yra ir kitų pasaulio dalių - Rusijos federacija, Kinija. Negalime sakyti, kad tai yra tik Europos problema. Tai taip pat, aišku, yra Europos problema, nes jūs ką tik tai minėjote sienų valdymo problemas. Tai yra esminės svarbos jums klausimai ir tie klausimai e, yra susijęs su tam tikra e, pusiausvyra. E, reikia taikyti būtinas priemonės tarptų priemonių būtinų ir tarp e, piliečių laisvių. Ir daugiau turime kalbėti ne tik apie e, piliečių laisvės, bet ir apie kitus principus, kuriais pagrįstos mūsų valstybės jų santvarka. E, mes E, Jungtinių tautų hartija turime vadovautis, e, taip pat egzistuoja civilinių ir politinių teisių paktas, kuris yra visuotinai taikomas taip pat ir e, visuotinė žmogaus teisų deklaracija. Visos šalys, kurios priklauso jungtinėms tautoms, turi veikti taip pat pagal tam, tuos pačius principus, siekdamos užtikrinti tą pusiausvirą. Ir e, galėčiau jau ir sustoti, bet dar plačiau pristatysiu kai kuriuos klausimus. Aš esu vykdomasis direktorius, kaip jūs ką tik pasakėte, e, komiteto e, vykdomasis kovos su terorizmu komiteto vykdomasis direktorius. Tai yra toks labai sudėtingas pavadinimas, bet saugumo tarybos kovos su terorizmu komiteto komitetas, e, su juo mes dirbame ir e, taip pat atsiskaitome saugumo tarybai. Prieš tris savaitės e, maždaug per susitikimą aukščiausio lygio New York'e buvo priimtas sprendimas rezoliucija 1178 Ir e, septintame skyriuje tos rezoliucijos kalbama konkrečiai apie tam tikrus dalykus, tai yra e, privaloma teisiškai rezoliucija ir yra e, tam tikros nuostatos išdėstytos, kurios yra jums labai svarbios. Pirmiausiai valstybės pi, pirmiausiai Tiksliau, pirmiausiai sakoma, kad mes turime visi susivienyti kovodami su um, reiškiniu, kai kovotojas vyksta iš užsienio, bet taip pat kalbama apie kovą su terorizmu apskritai ir ši e, rezoliucija 1373 e, yra labai svarbi. Kalbamas apie užsieniečius kovotojus Ir jau e, taip pat kalbam apie darbus, kurie vyksta kovojant su terorizmu. Mes turime kovoti su tuo plačiu reiškiniu ir politikai, tik politika, tikra politika, nepolitikavimas e, turi užsimti šio klausimu bet e, kovojame ne tik tai su islamo valstybė. Kartais e, sakoma, e, kad ta organizacija tarsi turėtų valstybės struktūras, bet tai ne, ta valstybė neturi nei privilegijos, nei garbės būti valstybė. Tai yra teroristinė organizacija teroristinė organizacija, e, kuri tarsi bando kurti panašias valstybinės struktūras, bet tai nėra valstybė. Yra ir kitų organizacijų, pavyzdžiui, Boko Haramas, Nigerijos šiaurėje, e, yra kitų organizacijų, nepaminėsiu visų. Ir manau, kad kova su terorizmu turėtų būti platesnė kova. Antras mano pastebėjimas. E, kaip aš galiu jums padėti? Kaip galėčiau E, jums užtikrinti papildomą vertę. E, dabar, kad visiems patiktų, aš <laughs> galėčiau pradėti kalbėti angliškai ir taip pat E, kad reikia pasakyti, kad komitetas, e, vykdomasis komitetas įkurtas 2005 metais padėti stebėti valstybių narių kovos terorizmų e, priemonę, sustiprinti pajėgumus šioje srityje ir glaudžiai dirbti su tarptautiniais ir regioniais partneriais. Būtent todėl mes dirbame su Interpolu, Europolu, išorės veiksmų tarnyba, su koordinatoriumi ES e, kovos su terorizmu. Ir mes ne tik dirbame, kadangi esame saugumo tarybos nariai, mes turime galimybę įvertinti valstybių narių situaciją, pagerinti tą teisinę pagalbą. Mes e, vykdome įvairius vizitus į šalis ir e, ką tik grįžome iš tokio apsilankimo Maltoje, kitą mėnesį vyksime į Prancūziją ir tai reiškia, kad viskas, ką mes apjungiame, E, tai nėra vien tik e, kažkokios problemos, su kuriomis susiduria šalis e, kovoje su terorizmu. Mes taip pat bandome padėti pasidalinti ir tą gerąją praktiką, renkame tos gerosios praktikos pavyzdžius šalise, tad labai svarbu šiuo atžvilgiu keistis tą informaciją, keistis gerosios praktikos pavyzdžiais ir mes vykstame į valstybės narės, taip pat vykdome dialogą su jungtinių tautų narėmis ir vertiname situaciją ir tose valstybėse, kurias jau esame apsilankę. Ir vienas iš tų sektorių, kuris yra itin jautrus Europos parlamentui, tuo net nebejoju, nes čia yra atvykęs Libe komiteto pirmininkas nežinau tiksliai, kaip tai pavadinti, pirmininko poziciją, pirmininko greičiausiai. Tad iš esmės, žvelgiant į mūsų patirtį, kovoje su terorizmu, labai svarbu užtikrinti žmogaus teisų, e, pagarbą žmogaus teisėms. Manau, tai yra centrinis elementas ir jums. Ir tikrai ties to klausimu reikia dar intensyviai padirbėti. Na, atsižvelginti tai, kas buvo pasakyta dėl sienų valdymo. Labai dažnai saugumo taryba yra laikoma e, kai, tiesiog manoma, kad dirba tik su saugumo, taikos klausimais, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad saugumo taryba taip pat daug dėmesio skiria ir žmogaus teisų klausimams kovoje su terorizmu, kitiems konkretiems aspektams. Ir kalbant apie pirmąją rezoliuciją po rugsėjo 11 įvykių, Toje rezoliucijoje yra pasakyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, e, kad bet koks e, teroristinių aktų dalyvis, organizatorius būtų nubaustas kad jis stotų prieš teisingumą. Ir taip pat įvairiose kitose rezoliucijose, e, kur kalbama apie priemonės kovoje su terorizmu, jos turi atitikti visus tarpinės teisės uh, reikalavimus, taip pat laikytis e, pabėgėlių teisių, humanitarnės teisės e, nuostatų, žmogaus teisių. Ir tikrai lankydamėsi valstybėse narėse e, matėme įvairiausių pavyzdžių, matėme tokių valstybių, kurios tikrai turi labai gerai suformuotas sistemas, kuriuose galima užtikrinti, kad teroristai stotų prieš teisingumo sistemą, taip pat valstybėse narėse yra įvairių teisės aktų, specialių teisės aktų, kitose valstybėse narėse yra peržiūrėti teisės aktai susiję su e, tyriamųjų, e, baudžiamojo persikiojimo, teisminių funkcijų išplėtimu ir Pakalbėkime apie tai, kokiu priemonių yra imamasi. Visų pirma, gerinamos e, e, priežiūros, stebėsenos priemonės. E, E, tai suteikiama daugiau įgaliojimų e, žvalgybos agentams, e, taip pat, taip pat yra išplečiami įgaliojimai mm, mm, skirti teisės saugos pareigūnams. Na ir kalbant apie tą praktiką, labai svarbu suprasti, kad jungtinės tautos ir Įvairūs regioniniai mechanizmai pabrėžia, kad specialių valstybių procedūrų panaudojimas, ypač tų, kurios apriboja žmogaus teisų laikymasi, turėtų būti įmamos tik tuo atveju, jeigu yra teisėtas tikslas ir taip pat privaloma laikytis būtinumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principų. Būtent tai ir bandome daryti kiekvieną kartą, E, kai dirbame šioje srityje. Taip pat specialios procedūros turėtų būti skirtos nuo tų išimtinių procedūrų, kurių reikia laikytis e, skubių atvejų, e, skubiems atvejams iškilus. Ir kalbant apie pilietinių ir palinių teisių paktą, ketvirtąjį jo straipsnį, tų specialiųjų išimtinių priemonių galima imtis tada, kai kyla e, nenumatyta situacija, kai kyla grėsmė e, tautos saugumui e, ir tos išimtinės priemonės taip pat turi laikytis tų griežtų reikalavimų ir reikia nepamiršti, kad kai kurioms teisėms išimtis niekada negali būti taikomas. Kalbant apie tą būtinybę ir proporcingumą, e, E, žmogaus teisų, teisės aktai numato tam tikrų teisų apribojimus, yra numatytas taip pat tam tikras tų išimtinių aplinkybių kiekis, kai galima nesilaikyti žmogaus teisų e, principų. Na ir kiekvieną kartą, kai vykstame į vieną ar kitą e, šalį, dar kartą pabrėžiame, kokios, kokios svarbios yra tos priemonės, kaip reikėtų jas įgyvendinti ir visada yra rekomenduojama E, sistemiškai peržiūrėti e, egzistuojančius teisės aktus, kad būtų užtikrinama, jog būtų laikomasi e, žmogaus teisų principų. Ir kalbant apie šį procesą, labai svarbu įtraukti ir pilietinę visuomenę, užmėgsti dialogą, diskusijas prieš laikantis tų išimtinių priemonių. Labai svarbu numatyti tam tikras laiko ribas, susijusią su e, kai kurių priemonių taikymų reikia užtikrinti, kad būtų taikomas ir pabaigos terminas ir įgyvendinamas visos reikalingos programos. Tad grįžtant prie 2178 rezoliucijos, norėčiau pasakyti štai, kad ta rezoliucija yra teisiškai saistant jungtinių tautų rezoliuciją 2178 Ir ten kalbama apie kovą su terorizmu ir ten yra įtrauktas tas elementas į e, teksto dėstamąją dalį, tad yra įtrauktas tas žmogaus teisų elementas. Ir man taip pat atrodo, kad mes turėtume kalbėti ir apie e, ekstremizmo klausimus. E, tas elementas taip pat yra įtrauktas į rezoliuciją. Nebejoju, kad jūs pateiksite man įvairių klausimų susijusių su šias rytimi. Svarbu kalbėti ir apie internetą. Na, o kalbant apie tą e, kovą su ekstremizmu, į New Yorką nuvyko Maroko religinių reikalų ministras, gynėjos, ministras, malė ministras, taip pat imamai iš Mauritanijos, bei e, Gdramblio kaulo e, kranto valstybės ir tie asmenys patvirtino, kad tikrasis islamas visų pirma kalba apie taiką, tai yra taiki religija ir jie parengė programą, kuri padės užtikrinti, kad imamai būtų tinkamai apmokyti prieš užimdami kažkokias tai pozicijas, Ir tai yra labai svarbu. E, taip pat Malija, kitose šalise imamai bus specialiai apmokomi. E, norėjau pateikti šį pavyzdį, nes man atrodo, tai e, yra labai svarbus pavyzdys susijusias su, su, su kova su smurtiniu ekstremizmu. Noriu tą pavyzdį pateikti. Ačiū už jūsų kantrybę. Galbūt šiek tiek ilgiau pakalbėjau, negu man buvo skirta, tačiau norėjau suteikti jums tinkamą stacijos apžvalgą. Ačiū už tai, kad sudarėte man galimybę šiandien pasisakyti. Dėkoju. Dėkoju Jums už tai. E, e aišku, jūs turite laukti 30 minučių ir e, dėkoju Jums už tai, kad e, Jūs mums patikėte įdomiaus informacijos, paaiškinote saugumo tarybos rezoliuciją 1178, kuri nepaprastai svarbi dabartinėme kontekste, kovojant su terorizmu. Jeigu man leis e, Klodas Morais, suteiksiu pirmiausiai žodį kolegijai Anai Gomeš, kurie stovauja Libė komitetui. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponas Lebord. Norėčiau užduoti klausimą. Jūs pabrėžėte, kad reikia analitinio požiūrio kad reikia ne vien vidaus saugumo, bet reikia atsižvelgti į užsienio ryšių išorės santykių aspektą, užtikrinant ir gynybą, ir prevenciją. Bet dabar mes žinome, kad yra užsienio kovotojų problema. Jūsų nuomonė, kokia būtų motivacija be religinių sumetimų ar to įsivaizdavimo, kad e, kovojama už kažkokius aukštesnius tikslus. Kiek yra svarbi krizė Europoje ir tai, kad e, daug e, tų žmonių yra nusivylę ir bedarbiai ir tam, todėl tampa kovotojais. Ir dar matome, kad kai kurios Europos šalis grasina atimti e, pilietybę iš kovotojų, jeigu jie norėtų grįžti. Man atrodo, kad tai yra tikrai nesąmonė atimti pilietybę iš tų, kas nori grįžti. Aš manau, kad tai būtų neprotinga. Aš tikrai pritarčiau tam, ką jūs sakėte, kas yra susijęs su saugumo tarybos sprendimu, būtent tos žmonės reikia teisti kaip nusikalstamų organizacijų narius. Tačiau atimti pilietybę, uh, reikštų tiesiog perkelti problemą kitoms šalims ar galbūt perkelti um, tą problemą savo šalyje. Jūs e, kalbėjote apie prevenciją ir sakėte, kad e, Abu Graim, Guantanamo, kiti kalėjimai toliau klestės žinome, kad e, tos kalėjimus valdė kai kurie mūsų partneriai, kurie tikrai turėtų tarsi ir laikytis tarptautinės teisės ir žmogaus teisų nuostatų. Ar galėtumėte pritarti ar patvirtinti, kad būtent tokia buvo jūsų mintis? Ir dar, ką mes dar galėtume padaryti, kad patobulintume savo žvalgybos tarnybų darbą, kad um, jos dirbtų sklandžiau ir veiksmingiau, nes aš manau, kad būtent dėl, dėl šių tarnybų darbo kyla nemažai problemų. Ir tų grėsmių, su kuriamis mes susidurėme, mums iš tikrųjų reikia glaudesnio bendradarbiavimo tarp žvalgybos struktūrų. Taip pat reikalinga didesnė demokratinė uh, kontrolę. Ačiū. Ačiū, ponė Gomes. Čarlis Tanok. Ačiū, neketinau pasisakyti, bet e, su visa pangarba Anai. Tikrai visada labai rimtai žiūriu jos nuomonę, bet negaliu pritarti tuo, kad um, Junktinės karalystės ministras pirmininkas pavadintas neprotingu. Davidas Cameronas e, pritarė uh, tam, kad e, iš tikrųjų reikėtų atimti pilietybę iš tų Junktinės karalystės piliečių, kurie išvyko į užsienio šalis ir um, ten prisideda prie teroristinių nusikalstamų veiksmų. Tai mažų mažiausia, ką mes galime padaryti. Ir aišku, turi būti užtikrintas ir jų būdžiamasis persiekiamas. Ir aš nesutinku, kad nedarbas yra terorizmo priežastis, Ana. Dar du klausimai. Vieną galbūt neatsakysite. Uh, Junktinėje karalystėje vyko diskusijos ir bendruomenių rūmose buvo balsuojama dėl teisės atlikti oro išpolius prieš ISIS, bet manoma, kad tam reikėtų saugumo tarybos rezoliucijos tam, kad iš tikrųjų būtų išplėsti veiksmai, kurie vykdomi Irake ir kad jie apimtų Siriją. Daugiausiai išpolimų vyksta Sirijoje, e, galima sakyti, kad turi būti užtikrinta civilių apsauga, tą sakytų taptautinės teisės specialistai ir tuo tikslu būtų galima įsikišti ir bombarduoti ISIS nepriklausomai nuo saugumo tarybos rezoliucijos ar Asado leidimo. Ar jūs turite poziciją šio klausimu? Dar jūs sakėte, kad iman, imamai atvyksta um, iš Sahelio, iš šalių į pietus nuo Saharos. Um, Iš tikrųjų, yra tokių valstybių, Kataras ir kitas valstybės, kur, kurios remiasi salafistų kraštutinė ideologija ir kurios finansuoja ir finansiškai remia teroristinės organizacijas. Ar įmanoma būtų daryti spaudimą toms šalims, kad jos atsisakytų tokios praktikos? Ačiū, ponas Stanukai, ponas Morais. Mm, galbūt jūsų klausimas paskutinis ir vėliau suteiksime laiko atsakyti į klausimus. Iš tikrųjų, pakankamai neįprasta darbo tvarka šiandien. Ir aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Tikliau galbūt keli klausimai viename klausime. Nežinau, kaip afetas dirba. Libė mes leidžiame vieną klausimą užduoti, bet čia pajokausiu, tik tai pajokavau pirmininkė. Mano klausimas ne politinis, o praktinis daugiau, iš jungtinių tautų perspektyvos. Kokie jūsų nuomonė dėl domenų saugojimo direktyvos ir sprendimo, kurie, kurį šiuo klausimu prieėmė pasteisingumo teismas? Uh, Aš e, nekalbu čia apie politinį sprendimą, bet to sprendimo, teismo sprendimo pasiekmė buvo tokia, kad e, valst, bent viena valstybė narė priėmė įstatymus, e, kurių tikslas kovoti su terorizmo grėsme. Uh, Daugelis mūsų galbūt manome, kad nereikia tiek daug duomenų saugoti, siekiant kovoti su terorizmu. Kokia būtų jungtinių tautų nuomonė, kas yra susiję ne vien su Europos, kalbėjote apie proporcingumą, apie būtinas priemonės, ar jūs sutinkate, kad tai buvo teisingas sprendimas? Ir Lopes Aguilar jums žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū ponas Labort už tai, kad čia atvykote. Didelė garbė mums aptarti šios klausimus su jumis ir džiugu, kad būtent toks formatas, jungtinis komitetas vidaus, tiksliau išorės santykių aspektų užsima AFET komitetas ir vidaus reikalų aspektais Libė. Iš tikrųjų, Europos parlamentas padarė didelę e, pažangą dalyvaudamas baudžiamosios teisės srityje ir svarbi, aišku, svarbus teisiniai sprendimai kovojant su terorizmu ES. Kaip, kokia yra jūsų kaip Junktinių tautų kovos su terorizmu komiteto vykdomojo direktoriaus nuomonė, kokia, kokios pasiekmės yra to, kad terorizmo apibriešties vis dar neturime. Ir vis dar svarbus teroristinių organizacijų siekiami tikslai, ar tai būtų re, religiniai tikslai ar kitokie tikslai, jie yra svarbus. Ir pačioje Europos Sąjungoje tai yra labai svarbu ir pavojinga. Ir buvusios Sovietų Respublikos aplink Rusiją būtent čia yra svarbi šių organizacijų grėsmė. Ir yra tikrai tų pamokų, kurias reikia išmokti. Taigi, pamokos susijusios su terorizmo apibrieštimi. E, jūs, jums leidžiame tik vieną klausimą užduoti. Ne, aš norėčiau užstoti daugiau, nes tai yra labai ypatinga proga, bet pasistengsiu trumpai. Antras klausimas apie finansavimą. Jūs kalbėjote ne vien apie islamo valstybės teroristinę organizaciją. Ši organizacija yra finansuojama valstybių pati islamo valstybė, teroristinė organizacija vadinasi valstybė, bet yra finansuojama kitų valstybių, realių valstybių. Tai kaip reaguoti į tą valstybių finansavimą? Ir dar keleivių duomenų registras, ar jis yra naudingas, ar jis padeda kovoti su terorizmu, kalbėsiu trumpai. Na, Libė ką tik prarado savo reputaciją, ką tik pasakiau, kad Libė už, suteikiama galimybė užduoti tik vieną klausimą, dabar užduota jau be galybę klausimų. Iš efeto dar vienas klausimas, prašom. Pone Liozing, ačiū. Kalbėsiu savo gimtają kalbą. Ir aš norėčiau prisijungti prie to, ką sakė kolega iš Libė komiteto. Islamo valstybė, teroristinė organizacija, be kitų valstybių pagalbos nebūtų galėję teroristinė organizacija, kokia yra dabar. Yra labai um, prieštaringų, neaiškių duomenų apie finansinę kitų šalių paramą. Ar jūs žinote tikslius skaičius galbūt, kokia yra ta parama Islamo valstybei? Ir dar vienas susijęs klausimas. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad ta parama pasibaigtų? Mes ką tik kalbėjome su vienu iš Turkijos ministrų ir šiandien saugumo taryboje e, bus balsuojama dėl to, kad Turkija gali tapti nenolatinė saugumo tarybos nare tai, ką aš išgirdau čia prieš pusvalandį, mane šokiravo. Gaila, kad Turkijos atstovas neturėjo laiko atsakyti kai kurios klausimus ir galbūt sąmoningai į kai kurios klausimus neatsakė konkrečiai į klausimą apie tai, kaip Turkija finansiškai remia ISIS ir kiek logistinės paramos teikia šiai teroristiniai organizacijai. Taigi jis neatsakė ir tą klausimą, ar keisis Turkijos politika šiuo požiūriu. Taigi, jūsų klausimas jums, ar sutiktumėte, kad nepakanka vien tik gražių pasisakymų, diplomatinių pasisakymų, bet kad tokiais atvejais, kai konkrečios valstybės, pavyzdžiui, Turkija, galbūt jūs žinote kitų valstybių, kurių mes nežinome, kurios um, remia teroristinės organizacijas, ar mes neturėtume daryti joms uh, spaudimo ir ar nereikėtų galvoti apie um, oro atakas Sirijos teritorijoje, ar jūsų įgaliojimų sritį tai patektų. Ir ar jūsų nuomonė taip nebūtų pažydžiami tarptautiniai įstatymai? Ačiū, ponė Sevarijos, mm, žaliųjų atstovė Libė komitete. Kalbėsiu švediškai, taigi nenusimkite ausinių. Pirmiausiai norėčiau padėkoti Jums už tokį išsamų pasisakymą. Jūs kalbėjote apie nediskriminavimą pradžioje nacionalinės ypatingos situacijos, viešos kokios nors valstybinės ypatingos situacijos, tada galima nukrypti nuo tam tikrų gairių. Kas būtų tos nacionalinės ar visuomenės ypatingos situacijos? Mums labai svarbu uh, užsitikrinti, kad priemonės ne uh, reikš, jog masiškai žmonės bus pradėti sekti vien dėl savo odos spalvos, e, pavardės, dėl to, kad yra kažkokiam sąraše. Ir paskui, kad neatsigręžtų tai prieš tą žmonės, pavyzdžiui, jie nebegalės skolintis e, ar panašiai. Kaip buvo anksčiau pasakyta, e, dėl kovotojų, jie turėtų prarasti savo pilietybę arba dvigubą pilietybę, teisę į dvigubą pilietybę. Ir ar reikia mums daugiau faktų apie tos žmonės? Reikia išsiaiškinti, kodėl jie išvyko, koks skaičius yra tų žmonių ir kai jie grįžta, ar jie bus įvykdę kažkokius nusikaltimus, ar jie bus apkaltinti ir ar reikės tirti tuos nusikaltimus. Negalima paprasčiausiai daryti prielaidos, kad kažkas kažkur išvykęs tikrai įvykdė nusikaltimą. Mums reikia daugiau žinoti apie tuos žmonės. Ačiū kolegos, nebeturime daug laiko. Jeigu visi e, trumpai klausia, tai mūsų svečias galės atsakyti visus, bet dar daug yra norinčių paklausti. Prašau trumpai. Pone Svimberg, e, FDD frakcijos atstovė mūsų komitete, Libė komitete. Dėkoju, dėkoju, kad atvykote, ponė Limont. Jūs jau atsakėte kai kurios mano klausimus, bet dar norėčiau išsameu išgirsti kai ką. Matome Sirijoje ir Irake tebesitėsianti konfliktą ir manome, kad daugiau kaip 10 tūkstančių užsieniečių ten veikia, jūs taip sakėte. Jeigu mes negalime sumažinti išvykstančiųjų skaičiaus, tai reiškia, kad nepakankamai rimtai taikomos priemonės. Jūs anksčiau minėjote, kad e, Junktinių tautų rezoliucija 2178 numato priemonės, kurias gali ir turėtų taikyti valstybės kovodamos su terorizmu. Aštuntame straipsnėje kalbama apie priemonės, kurios sumažintų teroristų judėjimo galimybės, įskaitant e, sienos kontrolę ir atidesnį kelionės dokumentų bei pasų tikrinimą, kaip e, galima užtikrinti, kad tai su, bus veiksminga. Valstybės narės taip pat e, gali neleisti savo piliečiams išvykti arba į atvažiuoti, grįžti į šalį. Ketvirtas straipsnis ragina valstybė, saugumo taryba paraginti uh, narės užkirsti kelią radikalizavimui, e, nebefinansuoti užsienio, e, užsieniečių pervežimo, vykimo į, tam, į konflikto zonas. Taip pat kalbam apie tai, kad tie, kurie bus e, atsakingi už finansavimą teroristinės veiklos, bus patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad valstybės narės tą gyventų? Kolegos, prašau trumpiau klausti. Man reikės pusvalandžio atsakyti tuos klausimus. Aš sakiau kolegų neklausti daugelio klausimų. Pirmasis kolega iš Britijos e, pradėjo taip plačiai klausti, bet iš Britanijos taip pa, pasielgė ir kiti pradėjo sekti jo pavyzdžių. Taigi, E, Saraja, e, socialistų atstovės, prašau klausti vieną klausimą. Aš irgi kalbėsiu švediškai. Labai atidžiai klausiau jūsų pasisakymo ir daug kas tikrai e, skamba padrasnančiai. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia laikytis pagrindinių principų ir tų principų, kurie išdėsti jungtinių tautų hartijoje, bet mes matome, kad Europa kenčia nuo didžiulės demokratijos E, problemos, e, veikia už mūsų sienų tam tikros jėgos ir taip pat viduje, pavyzdžiui, kraštutinės dešiniosios jėgos. Jūs e, ar apie tai kalbate Junktinių tautų saugumo taryboje, nes man atrodo, kad galima nubrėžti paralelės tarp tų dviejų ekstremizmo formų, kurios tarsi veikia iš vien. Uh, Jūs sakėte, kad galbūt galime pasitelkti įmamus, kad galėtume e, visuomenė plačiau kalbėti apie tam tikras problemas. Nemanau, kad tai yra naujas dalykas. Jau nuo 2011 metų ekstremistinės jėgos taip pat veikia ir gal jūs į tai išvelgsite. Cecil uh, Miskergi, prašom, socialisto atstovė. Ačiū. Nenorėjau kalbėti pradžioje, bet mane sveikina tas dalykas, pilietybės atėmimas, aš apie tai e, noriu kalbėti. Kokia yra jūsų asmeninė nuomonė apie tai, kad gali būti atimta ati, pilietybė iš uh, žmonių, kurie išaugo mūsų teritorijoje, bet jie nebežinos, kur jie vykti, jeigu bus atimta iš jų pilietybė. Manau, kad visi yra lygus ir pilietybės atėmimas turėtų kaip bus, ar tik užsienie, iš užsieniečių bus atimama pilietybė, ar mes visi esame vienodi, vienodai traktuojami statymo požiūriu. Galbūt tai yra tam tikra šantažo forma. Ačiū, Sisil. Galiausiai jums leidus ponas De Graf, užsienio reikalų komiteto narys, e, iš neprisijungų Graf. trys dalykai. Politikai sako, kad islamo valstybė nieko bendro neturi su islamu. Obama, Cameronas ir kiti. Niderlanduose mes matome, kad e, džihadistai vyksta į islamo valstybės ir kad tai yra susijęs su ideologijos dalykais Trečias dalykas - radikalizuoti imamai Europoje. Juos finansuoja tokios šalys kaip Kataras. Norėčiau paklausti, ką manote apie tai, ar islamo valstybė yra iš tikrųjų, turi ką nors bendra su islamu ar ne. Ir ar ES gali ką nors padaryti kovodama su radikalėjimu, pavyzdžiui, neleisti įmamams kalbėti. Porą dalykų prieš jums e, sureaguojant. E, šis klausimas yra labai svarbus ir kolegos norėjo padaryti tam tikrus pareiškimus, nes tai e, tokia sudėtingas. Jis atsiprašau, kad neleidome ilgai kalbėti. Gal, Žanai Poli, galėtumėte atsakyti raštu į kai kurios klausimus. Tokia būtų viena iš galimybių. E, nes jums dabar vargu ar pavyks į viską atsakyti, jeigu kolegos nori, kad būtų atsakyta konkrečiai tam tikrus klausimus, galbūt jie galėtų asmeniškai su jumis pabendrauti. Ką galite į tai atsakykite, o jeigu dar kas nors liks, tai e, prašyčiau e, kolegų susisiekti. Prašom. Jeigu kalbėsime apie E, pilietybę. Pasiskaitykime aštuntą rezoliucijos pastraipą. Ten sakoma, kad ši valstybė gali neleisti važiuoti savo teritoriją gyventojų. Tai reiškia, kad pačios šalis gali nuspręsti, ką daryti. Priklausomai nuo grėsmės ar kitų elementų Mes tai sėmė su išskirtiminėmis ypatingomis priemonėmis ir noriu grįžti prie to, kas pasakyta tarptautinėme pilietinių, e, politinių ir civilinių teisių pakte ypatingos priemonės gali būti taikomos esant ypatingoms situacijoms, kai tai kenkia tam tikros tautos e, gyvavimui ir taip pat reikia, taikant tokias priemonės, laikytis labai griežtų reikalavimų ir netaikyti išimčių tam tikrų teisių įtvirtinimui. Net ir tokiuose situacijose. Ar atimti ar ne pilietybę, tai yra nacionaliniai sprendimai taryba saugumo nėra e, ėmusis jokių veiksmų, priešingai yra numatyta, kad neprivaloma to e, taikyti ir negaliu jau niekaip kitaip jums atsakyti šį klausimą. Dėl terorizmo apibrėžimo jungtinėse tautose jis yra labai paprastas. Teroristinių veiksmų apibrėžimas yra taikomas Ja, tai yra apibriešta 18 dokumentų, kuriuos yra patvirtinusios jungtinės tautos. Grįž, aš e, pradėjau savo karjerą kasacinio teismo teisme, buvau baudžiamosios teisės e, atstovas ir mes turėjome politinį terorizmo apibrėžimą, tuomet ir aš visuomet e, prašydavau, kad tai būtų pakeista. Kodėl? Dabar mes kalbame su piliečių laisvių komiteto atstovais. E, aš turiu galvoje, kad bendra, bendras terorizmo priežimas prieštarauja ter, e, teisės normoms. Reikia apibrėžti teis, teroristinius veiksmus, ne terorizmą. Ir šiuo atveju taip pat reikia apie tai kalbėti. Kas yra teroristinė organizacija, taip pat egzistuoja apibrėžimai, tai yra kitas klausimas, mes turime sąrašą dėl ISIL, islamo valstybės. ISIL yra teroristinė organizacija, kuri turi teisės, valstybės struktūrą, kaip sakiau, bet kuri negali būti laikoma valstybė, nes kitaip mes nužengtume visiems savo E, saugumo e, taryba ISIL yra įrašęs į teroristinių organizacijų sąrašą ir mums to pakanka, kad galėtume toliau dirbti. Taip pat reikia nepamiršti fakto, kad karinės priemonės atakos oro yra taikomos prieš ISIL yra tarybos rezoliucija ir Stefanas Demistūra e, kalbėjo apie Kobanį ir kėlė klausimą, ar reikia dar vienos Serebrenicos. Ir e, čia norėčiau paminėti humanitarinę e, teisę šios sityje. Jis apie tai kalbėjo. Dar porą dalykų. ISIL finansavimas bei kitų teroristinių organizacijų. Pirmiausiai, e, mes turime pagirti valstybės narės, įskaitant e, jūsų minėtas valstybės. Mes turime jas pagirti už tai, kad jos e, laikosi tarybos pozicijos. Visai aišku yra tai, kad visos šalis, įskaitant visas šalis ir jų lyderiai taryboje apie tai yra kalbėję, jos visos vieningai e, susitelkė, kad kovotų su grėsmėmis, kurios yra svarbios visiems, ne tik ES, JAV ar atskiroms kažkokioms šalims, bet visiems. Dar jūs, e, pirmininkė, paminėjote vieną labai gerą dalyką. Mes turime nereaguoti, o veikti dėl finansavimo Niekas nepaminėjo šeštosios rezoliucijos pastraipos. Ten sakoma, kad bus įmamasi priemai prieš tos, kurie finansuoja tos kovotojus. Ir bus įmamasi priemonių prieš tokią veiklą. Mes jau anksčiau esame panašios praktikos, e, panašią praktiką taikę. Negalime apsimesti, kad tarptautinė bendruomenė ir valstybės narės viską padarys iš karto, užtruks tam tikro laiko dėl keliaivių duomenų įrašų. Noriu pasakyti vieną dalyką, tik vieną dalyką. Galbėsime apie nacionalinius įrašus ar registrus. galima taikyti griežtesnės priemonės negu kad europinės, nes veikiama Bet jeigu bus taikomas griežtesnės priemonės, jos gali pakengti laisvėms. Tai yra labai jautrus klausimas. E, žvalgybinė informacija nėra problema. E, jos padeda patraukti tai, e, baudžiamojo atsakomybę e, žmonės. Būtent tą norėjau pasakyti. Would... My humble. Ačiū labai. Taip, mūsų komitetas tikrai dirba su tai saugumo, teisingumo, žmogaus teisų klausimais. Tada ačiū labai už jūsų apsilankymą, už tai, kad bandėte atsakyti į klausimus. Norėčiau padėkoti nariams ir už jų kantrybę. Galbūt ponas Plakavičius norėtų dar kažką pasakyti. Tada ačiū kolegoms už jūsų dalyvavimą. Norėčiau padėkoti ir mūsų svečiui. Turbūt jau čia ir baigsime posėdį. Dar perduosiu žodį kolegai. Ačiū ponas Marajas. Ačiū direktoriui. Kitas posėdis e, yra numatytas lapkričio 3 dieną. Ačiū.